Gerbėmėji kolegos, ponios ir ponai, laikas tęsti mūsų darbą. Šiandien pas mus atvyko komisijos narys Karelas Deguhtas ir su juo pasikeisime nuomonėmis apie ES priekybos politikos ateitį. Šiuo metu komisija ieško būdų, kaip ES priekybos politika galėtų efektyviai prisidėti prie strategijos Europa 2020 e, tikslų įgyvendinimo. Komisija pradėjo viešasias konsultacijas dėl e, galimo būsimo komunikato. Uh, E, ši politika bus viena iš pagrindinių e, siekiant ES tvaraus augimo ir siekiant prisidėti prie pasaulio ekonomikos atgaivinimo. Mūsų komitetas yra suinteresuotas dalyvauti šiuose viešuose diskusijose ir lauksime būsimo komisijos komunikato šio klausimu. Taigi e, turime puikią progą tiesiog išklausyti komisaro Karelio Degukto. E, jis mums pristatys strategijos Europa 2020 tikslus ir turinį. Taigi ačiū komisarė, kad atvykote, kad sutikote kreiptis tiesiogiai į komiteto narius ir informuotumėte mus apie komisijos veiksmus šioje srityje. Žodis Jums. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbimiai kolegos. Gyvename sudėtingais laikais, kadangi augimas yra lėtas, nedarbas didelis, valstybių skola didelė, mums reikia spręsti deficito problemą ir tai reiškia, kad pati fiskalinė politika yra nepakankama ūkiu atgaivinti. Tokiais laikais a, svarbu spręsti ne tik finansinės politikos klausimus, svarbu orientuotis į priekybą kaip į ekonominių reformų variklį, kaip į galimybę didinti šalių ekonominį efektyvumą. Esu tvirtai įsitikinęs, kad ES turi išlikti atvira ekonomika, tačiau nenaivi. Mes negalime vienašališkai imtis priekybos iniciatyvų. Turime būti apdairūs, e, sekti, ar mūsų priekybos partneriai nesiekia įdėkti protekcionistinių priemonių. Apie tai e, kalbės komisijos pirmininkas Baroso busimajame didžiojo 20-ko susitikime. Na, o mūsų priekybos politika pagrįsta įsitikinimu, kad priekyba padės atgauti ES konkurencinės pozicijas ir įgyvendinti Europą 2020 strategiją ir visų pirma užtikrins visą apimantį ir tvarų augimą. Mūsų priekybos politika e, atveria galimybės vystimuisi daugelįje priekybos partnerių valstybių, e, atveria galimybės skleisti bendras europinės vertybės. Gegužę jau sakiau, kad per ateinančius 18 mėnesių galite tikėtis e, naujų pokyčių, tačiau šiandien atvykau čia, kad išklausyčiau jūsų nuomonę apie būsimąją ES priekybos politiką. Visai neseniai Europos komisija pradėjo viešas konsultacijas šiuo klausimu. Labai svarbu suvokti, kad parlamentui e, Lisabono sutartis suteikia naujų galimybių ir įgaliojimų e, pagal Europą 2020 strategiją. Klausėte, kodėl reikalinga nauja politika, ar nepakanka 2006 komisijos patvirtintos politikos. E, šiuo metu vykstant dėryboms su besivystančiomis valstybėmis ir augančios ekonomikos valstybėmis Indijoje, Korejoje, e, tokiamis kaip Indija, Koreja, Kinija, taip toliau išiškėja kad e, priekybos politika turėtų būti gerinama. Esant dabartiniams sąlygoms reikia analizuoti daugiau galimų alternatyvų. Priekybos politikai plėsti, aš kalbu ne tik apie geografinę plėtrą, nors ji nemažiau svarbi. E, tai įrodo sprendimas pradėti atnaujinti dėrybą su Merkosur valstybėmis. Kalbu apie priekybos politikos gilinimą ir kokybės gerinimą, kalbant apie santykius su priekybos partneriais. Pateiksiu tris sritis, kurios turėtų būti pavyzdinės, kaip galima gerinti šią politiką. Visų pirma, priekybos globalizacija. Čia reikia ieškoti sąsajų tarp mūsų vidaus priekybos politikos ir išorės priekybos strategijos. Siekdami būti konkurencingi, mes turime mažinti išlaidas priekiaujant prekiamis ir paslaugomis ir įvairius barjerus susijusius su režimu skirtumais. Kartais tie režimai skiriasi dėl vertybių ir standartų skirtumų, bet kartais mes galime tuo pasinaudoti kaip galimybę mokytis iš kitų. Tačiau išeiti šiuo atveju būtų tarptautiniai standartai. Antra, Europa 2020 strategija akcentuoja tvarę ir į tam tikras dimensijas orientuotą priekybą ir jos augimą. Visų pirma, kalbu apie modernesias technologijas ir priekybą jos produktais. Čia galime neapsiriboti vien tik produktais, prekėmis, galime pereiti į priekybą technologijos paslaugomis. Manau, kad ateityje jos atvers dar daugiau galimybių plėsti rinkas, e, juose dėkti inovacijas. Trečia, Europos išorės veiksmai yra grindžiami įvairiais bendraisiais principais, užfiksuotais sutartyje, atspindinčiais bendrasias mūsų vertybės, tokias kaip teisės viršenybė, e, stabilus socialinis mechanizmas, augimas, pagarba žmogaus teisėms. Tai yra vos keletas postulatų. Ir čia priekybos politika yra viena iš svarbiausių skleidžiančias vertybės ir principus. Mūsų lūkesčiai yra labai dideli, ypač sėtini su ES išorės veiksmais. Taigi Europos priekybos politika yra ta, kuri kelia labai daug lūkesčių. Turime savo įsipareigojimus įgyvendinti, tačiau suvokdami, kad ne visas problemas išspręsime per priekybos politiką. Taigi klausimas toks kokia jūsų manimų galėtų būti pusiausvyra tarp viena vertus Europos interesų apsaugos, antra vertus e, tam tikrų vertybių perėmimo. Kaip sakiau, priekybos politika nėra vienintelis sprendimas, galima pasitelkti ir kitas nemažiau svarbias politikos kryptis. Kaip buvo sakyta anksčiau, mūsų dėrybinė pozicija ir toliau, taps viena, ir toliau bus vienas iš svarbiausių priekybos politikos elementų. E, reikia nepamiršti ir to, kokius veiksmus įgyvendina mūsų partneriai turėtume suvokti, kad intelektinės nuosavybės teisės turėtų būti pagrindinės e, vertybės, be kita ko reikėtų didinti viešųjų pirkimų efektyvumą ir skaidrumą, kad e, viešiai pirkimai e, mūsų valstybėse būtų atviri ir mūsų valstybių bendrovėms ir užsienio partnerių bendrovėms reikia daugiau pastangų siekiant disciplinuoti valstybės, teikiančias valstybės pagalbą trečiosiuose šalise. Be kita ko, reikia ieškoti naujų galimybių augimui, darbo vietoms užtikrinti šalise partnerėse, ypač besivystančiose valstybėse. Ir šia prasme komisija ketina pasiūlyti komunikatą, kuris bus pateiktas antroje metų pusėje. Naujajame komunikate mano kolegos komisarai tai- Tažiani ir Barnie e, ketina taip pat atspindėti savo tikslus jų kūruojamose politikos rytise. Labai svarbu, kad kitos politikos būtų suderintos su priekybos politika, kuri, kaip sakiau, yra viena iš centrinių, kalbant apie Europos išorės veiksmų politiką. Tikimasi, kad maždaug spalio pabaigoje šis komisijos komunikatas bus pristatytas. O dabar norėčiau išgirsti iš jūsų, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, apie tai, kaip galėtume ES priekybos politiką padaryti labiau adaptyvę, labiau pritaikytą dabartiniai situacijai. Iš anksto dėkoju už jūsų vertingą įnašą. Dėkoju. Thank you now. The... Dėkoju. Dabar galės pasisakyti komiteto nariai. Aš norėčiau suteikti galimybę pasisakyti kiekvienos politinės frakcijos atstovui. Pirmiausia, pradėsime nuo EPP frakcijos. Jeigu, žinoma, jos atstovas nori pasisakyti. Ponas Kaspari, atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keletą dalykų. Pirmiausia, galvojant apie prekybos e, strategiją, tarptautinę prekybą, pirmiausia, reikėtų panagrinėti, e, kas nutiko mūsų paskutiniai užsienio prekybos politikai. Aš e, buvau pranešėjo atitinkama tema ir turiu pasakyti, kad pastebėjau, kad mes daugelie sričių buvome labai nesėkmingi gyvendinami šią politiką. E, pirmiausia, aišku, dėrybų pasaulio prekybos organizacijoje ir Dohos dėrybų raunde. Turiu pasakyti, kad manęs netenkina tai, ką šiandien mes gavome ant stalo. Manau, kad turėtume būti ambicingesni. Ir vertindami esamą situaciją, dėrėdamėsi dėl laisvosios prekybos susitarimų, turėtume kelti daugiau ambicijų. Man taip pat labai svarbu pirmiausia suvokti, su kuo mes deramės, kokių prioritetų siekiame, kuriuose rinkose turime interesų ir kai tai matysime, turime siekti atitinkamų tikslų turėtume atsisakyti nereikalingų tikslų. Ir trečia, turėtume savo atsakyti į klausimą, kaip pasisektų mums pasiekti, kad laisvosios prekybos susitarimai e, neprieštaraustų besikeičiančio pasaulio standartams. Ką aš tuo turiu omenyje. Manau, kad e, jei numatome tam tikras išimčių taisyklės, tai aišku gerai, galime jas numatyti, tačiau man ypatingai svarbu, kad nepriklausomai nuo to, ar susita, laisvosios prekybos sustarimas yra su Indija ar su kitomis šalimis, manau, kad Parengdami visas išimtis turime numatyti ir jų galiojimo uh, baigimosi laikotarpį, tai yra konkrečius metus. Arba turime numatyti tam tikras sąlygas ar aplinkybės, kurias pasiekus um, tų išimčių taikymas nebus pratesiamas. Ypač tokiuose valstybėse kaip Kinija, Brazilija, Argentina um, Man ypatingai svarbu, kad derantis dėl laisvosios prekybos susitarimų su šiomis šalimis, turime nepamiršti, kad tos dėrybos yra gyvos, jos nestatinės, nestatiškos ir turime stengtis, kad šaliai, su kuriomis deramės, taip pat suklestėtų. Man taip pat susidaro įspūdis, kad tiek darybininkai komisijoje, tiek darybininkai pasaulinėje arenoje um, siūlo kai kuriuos dalykus veltui. Galvoju apie prekybą ginklais, apie programas viskas išskyrus ginklus. Turime atsakyti savo į klausimą, kokios ateities ir kokių susitarimų mes siekiame. Turime užtikrinti, kad tokie partneriai kaip Indija tam tikroje dėrybų stadijoje nepasitrauks, e, pasakiusi, kad pavyzdžiui mes jau turime um, muitų lengvato sistemą ir mums nereikia jokios lengvesnės prieigos prie ES rinkos. Manau, kad Bendroji lengvatų sistema ir dėrybos dėl šios sistemos turėtų atnešti naudos abiems pusėms, nes priešingų atveju sistema išsigims. Pavyzdžiui, dabar Persijos įlankos šalims vis dar taikoma bendroji lengvatų sistema. Tuo tarpu BVP dalis vienam gyventojui ten gerokai išaugo lyginant su E, praeitimi. Taigi turime permastyti savo politiką šioje srityje. Taip pat turėtume kurti tokią prekybos e, sri... E, politiką, kuri suderintų įvairias kitas sritis. Aš manau, kad prekybos politika turėtų apimti ir kitas politikas. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad turėtume tiesiog pasinaudoti kitų politikų privalumais formuodami prekybos politiką. Aš kalbu apie žaliavų politiką, e, kurią ką tik patvirtino komisija. E, prieš du metus ši tema buvo svarstama ir um, parlamente. Turime rasti būdų, kaip pasinaudoti ir aplinkos politikos teikiamais privalumais. Manau, kad šios aplinkos politikos reikalavimus turėtume įtraukti ir į prekybos politiką galėtume galvoti ir apie kitų politikų sritis - vystimosi politiką, pramonės politiką, aplinkos apsaugos politiką, energetikos politiką, kaiminystės politiką. Ir šiomis politikomis taip pat galėtume pasinaudoti, kurdami bendrąją užsienio prekybos politiką. Būtų džiugu, jei jūs e, galėtumėte artimiausių laikų mums pateikti uh, dokumentą raštu ir galbūt mes iš to dokumento galėtume pasisemti minčių ir jums savo ruoštų persiųsti savo pastabas. Kita vertus, man labai džiugu, kad jūs rengėtės Europos parlamento nuomonę įtraukti ir į strategiją Europą 2020. Ačiū labai. Dabar atėjo laikas suteikti žodį socialistų ir demokratų frakcijos atstovui. Kas pasisakys? David Martin. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad pritariu Daniel Kaspari. E, mus nuvylė Doha raundas ir jo rezultatai. Tačiau aš negalėčiau kaltinti dėl to komisijos. Jie negalėjo daugiau nieko padaryti dėl Dohos raundo, dėl to, kad amerikiečiai, brazilai ir kiti taip pat buvo atsakingi už Dohos raundo e, sėkmę. Aš taip pat sutinku dėl laisvos priekybos susitarimų strategijos. Mums būtina siekti laisvos prekybos susitarimų, tačiau neegzistuoja kol kas tokia strategija. Ir mes turime nuspręsti, su kokiais regionais pradėsime dėrybas, taip pat su kokiamis valstybėmis. Pramonės ir priekybos komitete anksčiau egzistavusiame Europos parlamente teko dirbti, taigi norėčiau matyti daugiau nuoseklumo tarp priekybos ir pramonės tikslų. Ir manyčiau, kad komisija apskritai turėtų išsiaiškinti, kokia yra pagrindinė pramonė ES, kur yra mūsų konkurencinis pranašumas, koks yra mūsų strateginis interesas ir derintis dėl tokių susitarimų siekti reikia ES interesų. Ir reikia pagalvoti, su kuria valstybė sudaryti sustarimus ir kokią naudą ES tokie sustarimai atneštų. Catherine Ashton plenarinėme posėdėje praėjusią savaitę kalbėjo. Ji teigia, kad užsienio politikos srityje yra labai svarbios žmogaus teisės. Sakyčiau, kad ir prekybos politikoje žmogaus teisės turėtų užimti svarbu vaidmenį. Aš kartais galvoju, ar reikia mums dėrėtis priekybos sustarimuose dėl žmogaus teisų, socialinių teisų, aplinkosaugos teisų, jeigu tokios sąlygos, tokios nuostatos nebūtų vėliau taikomos. Žinoma, mums reikia dėl tokių nuostatų dėrėtis ir užtikrinti jo įgyvendinimą. Ir galiausiai norėčiau pakalbėti apie sąžiningą priekybą, ponė pirmininkė. Uh, Ankstesnis parlamentas, ankstesnės kadencijos komisija svarstė sąžiningos prekybos klausimą. E, taigi generalinis priekybos direktoratas, pramonės direktoratas užsiminėjo skirtingais klausimais. Ir Peter Mandelson, kuris buvo atsakingas už priekybą, skatino e, tam tikrą nuoseklumą siekiant e, sąžiningos priekybos. Ir aš tikiuosi, kad ir dabartinės kadencijos komisija skirs dėmesio e, sąžiningai priekybai, kuri taip pat yra susijusi ir su tvariu vystimuose. Ačiū. Of... Dėkuoju. E, liberalų frakcijos vardu, Mart, atsiprašau, Nikolo Rinaldi. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju taip pat ir komisijos nariui už pagrindinių ES priekybos politikos pristatymą. Aš manau, kad mums reikėtų pagalvoti apie dar du debatus, kurie šiuo metu vyksta Europos parlamente ir už jo ribų. Vienas klausimas yra vystimosi politika po Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Antras klausimas yra užsienio politikos priemonės įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir ją įgyvendinant. Šios dvi mano minėtos diskusijos yra sudėtingos. Mums reikia matyti, kaip yra koordinuojama vystimosi politika ir kokių priemonių gali imtis vyriausiai įgaliotinė. Prekybos politika yra realus instrumentas mūsų rankose, kuris gali būti taikomas išorės politikoje. Ir žinoma, toks instrumentas neša atsakomybę ir galimybės. Priekybos politika tampa tikruoju ES išorės politikos veidu. Taigi mums būtina, kad komisija užtikrintų labai aiškę priekybos politikos kryptį. Taigi turiu tris klausimus. Kokios sinergijos išvelgia komisijos narių kolegija? Kokios gali būti integracijos sritys? Kur galima judėti, kokiose srityse galima judėti atskirai nuo vystimosi politikos ir vyriausiosios įgaliotinės? atsižvelgiant žinoma į jūsų turimus privalumus, lyginant juos su jūsų kolegų privalumais ir pranašumais. Vienas dalykas yra e, BLS ir BLS e, politika, nes ji atneša ypatingų pasiekmių daugeliu valstybių ir regionų. Taigi, ką Jūs manote apie Šri Lanką? Taryba neseniai prieėmė sprendimą, ar komisija jam pritars. Aš manau, kad iki Liepos mėnesio turėtų būti priimtas sprendimas, taigi galbūt galėtumėte pakomentuoti šią situaciją. Turbūt iš kurios iš mūsų neramina tai, kad BLS plus sistema buvo sustabdyta Šri Lankai. Ir galbūt politinė prasme tai bus tikrai per didelė kaina. Ir kitas klausimas yra susijęs su Izraeliu ir Palestina kokiamis politinėmis priemonėmis galėtume pasinaudoti, kad mūsų balsas būtų girdimas. Prekybos politika yra vienas tokių instrumentų. Visai neseniai jūs kalbėjote apie Palestiną ir mes, koordinatoriai, prieėmėme svarbų sprendimą, sustabdėme mūsų pranešimą dėl priedo rengimo Taigi ką jūsų nuomonė būtų galima padaryti pasitelkus priekybos priemonės instrumentus, kad mūsų vaidmuo regione būtų atspindėtas. Pirmininkas, dėkoju. Būtų dabar turbūt pravartu padalinti visus kalbančius į dvi dalis ir suteikti žodį komisijos nariui, kad būtų galima atsakyti klausimus. Taigi pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Aleksandro ir po to bus žodis skiriamas komisijos nariui. Ačiū pirmininkė. Manau, kad pradėdami renkti naują strategiją, kaip jūs pats komisarė teisingai pasakėte, svarbu nustatyti pradinę situaciją ir įvertinti ankstesnės strategijos rezultatus. Per pastaruosius metus visų pirma kilo maisto tiekimo krizė, tai buvo susiję su žemės ūkio produkcijos krize, paskui pasireiškė energetikos krizė, ekonominė, finansinė ir socialinė, kurią visi išgyvename. O mūsų atsakas į krizę dažnai būdavo per aktyvę visuomeninę politiką, per tam tikrų sektorių subsidijavimą, per e, rimtą valstybės įsikišimą į ūkio politiką. Štai e, dažnai e, buvo įvertinta kredito reitingų agentūrų e, rolė e, užtikrinant eksportą ar įmonių galimybės pasirašyti e, susitarimus. Be kita ko, vykstant viešosioms diskusijoms visose frakcijose dažnai kalbame apie globalizaciją, socialinį ir aplinkosauginį dempingą, e, mokestinį dempingą, finansinį dempingą. Ir vėlgi, šiandieną mes nesugebame savo žodžių paversti realiais veiksmais pramonės ir priekybos politikoje. Taigi mano klausimai būtų tokie. Visų pirma, kokie rezultatai, koks poveikis priekybos politikai galėtų būti apžvelgti, koks tas poveikis buvo. Uh, kaip krizė e, paveikė priekybos politiką. Taip pat norėčiau paklausti, ar priekybos politikos globalizacija prisidėjo prie krizės sustiprėjimo. Pavyzdžiui, globalizacija finansų paslaugų sektoriuje ir liberalizavimas prisidėjo prie finansinių rinkų žlugimo per pastarusius pusantrų metų ar dviejus metus. Bet ką daryti? Jūs pats teisingai pasakėte ir tai labai svarbu. Šiandieną Europos struktūrinė politika, nepriklausomai nuo to, ar tai yra žemės ūkio, žuvininkystės ar pramonės politika, dažnai mūsųse vertinama kaip pramonė leidžianti prisitaikyti prie globalizacijos. Pamenu diskusijas dėl žuvininkystės ir man e, buvo bandoma paaiškinti, kad bendroji žuvininkystės politika bus priemonė leisanti ES žvėjams prisitaikyti prie pasaulio sąlygų. Tačiau tuo pat metu neturėdami tvirtos pramoninės politikos Europoje, mes uh, ją formuodami tik tai per priekybos susitarimus viename ar kitame sektoriuje. Neturime nuoseklios politikos. Tai nėra sąmoningas Europos pasirinkimas vykdyti e, nuoseklę pramonės politiką. Dohos dėrybų raundas žlugo. Ir kyla klausimas, ar galime rasti mechanizmą leisinti peržiūrėti e, su, sutarčių ar dėrybų sąlygas. Kalbant apie bendradarbiavimą su AKR valstybėmis ar kitomis, reikia savęs paklausti, kaip užtikrinti patikimumą ir nuoseklumą, kaip užsitikrinti, kad e, tos valstybės perims Europos apibrieštus kriterijus. Trečia, EBPO ką tik paskelbė ataskaitą e, įrodžiusią, kad subsidijų pavydalų išmokėta apie 500 e, milijardų dolerių. Taigi mes turime galvoti, kaip integruoti valstybės pagalbą ir subsidijavimą į bendrąją priekybos politiką. Na ir paskutinė pastaba dėl pasirinkto metodo. Komisija prisėmė įsipareigojimus dėl sustarimo su Koreja, e, taip pat įsipareigojote įtraukti parlamentą į šį procesą. Kaip užtikrinti, kad tai, kas įvyko derantys su Merkosuro valstybėmis, nepasikartos? Kaip jūs vertinate dėrybas, nes juk jos yra tiesioginio jūsų mandato dalis? Politinė prasme manau, kad konsultacijos su parlamentu turėjo įvykti. Paprašysiu jūsų sureaguoti į šiuos keturis. Pone pirmininkė. Aš Pirmiausia, norėčiau išklausyti visų parlamento narių mintis, o tada atsakysiu į jų klausimus, nes nežinau, ar man reikėtų susitelkti ties atskirais klausimais, nes ypač pono Žanik e, Žado klausimas dėl Merkosuro, na, aš negaliu jį atsakyti. Panašu, kad e, komisijos kolegijoje darybos nuspręstos vėl pradėti. Na ir parlamentas parengė savo nuomonę šiuo klausimu, o taryba dabar laukia balsavimo. Ir tik kai bus priimtas sprendimas pačiame parlamente, tada taryba priims sprendimą. Turiu pasakyti, kad e, parlamentas sulaukė visos reikiamos informacijos. Tiesa, e, pačiame parlamente nebuvo susitarta vieningai ir dar prieš balsavimą vyko diskusijos. Aišku, aš neprieštarauju prieš keitimąsi nuomonėmis, aš tikrai gerbiu institucijų kompetencijas. E, na, tačiau, kalbant apie Merkosurą, e, darybų įgaliojimai jau yra ir mes kaip komisija nusprendėme vėl pradėti darybas ir už darybų pradėjimą yra atsakinga komisija. Aišku, aš sutinku, kad mes turime apie darybas informuoti patį parlamentą, tačiau komisija kaip institucija turi ir savo išskirtines kompetencijas. Ir aš manau, kad tas institucijų trikampis iš komisijos tarybos ir parlamento tada veiks, kai bus rodoma abipusė parama, parama ir pagarba visoms institucijoms. Toks mano atsakymas į pono Žado klausimą. Dėl vaidmenų pasidalymo ir kompetencijų pasidalymo, aišku, reikia e, gerbti kiekvienos institucijos kompetenciją, tik tada mums pavyks visiems bendradarbiauti. Jūs taip pat kalbėjote ir apie finansų rinkos krizę, kuri prisidėjo prie visos bendros ekonominės krizės pagilėjimo. Kalbėjote apie tai, kad e, neliko finansinių taisyklių. Aišku, čia esama pačių įvairiausių nuomonių, tačiau uh, Finansinės institucijos iš tiesų atsakingos už šią finansų krizę. Čia tikrai neprieštarauju tai nuomonė, tačiau vis dėlto nežinau, ar tos prekybos taisyklės tikrai buvo palaipsniui švelninamos. Man pirmiausia svarbu tai, kaip veikia pačios finansų institucijos. Jos tarsi tapo įmonėmis, kurios užsima mokesčių verslu. Pamiršusios e, savo pradinę funkciją, kurios iš jų tikisi piliečiai ir pilietės. Nuo 90-mečio finansų pasaulis tikrai pasikeitė ir e, tai įvyko dėl keleto priežasčių. Ir aš nežinau, ar šis e, komitetas e, yra atsakingas už šių klausimų nagrinėjimą. Tačiau yra Bazelio pirmoji ir antroji konvencija ir visų pirma, kalbant apie pirmąjį Bazelį, finansiniai produktai turi būti vertinami įvertinant jų pažeidžiamumą. Aišku, atsirado nereikalingo disbalanso finansų rinkoje, tačiau tai nebūtinai susijęs su bendru reglamentavimu. tačiau susijęs su požiūriu rinka rinkai ir atitinkamo vertinimo iš rinkos pozicijų. Dabar reikia naujai reguliuoti finansų rinkos veiklą, tačiau tai dar nereiškia, kad praeitįje finansinės nuostatos, finansų rinkų reguliavimas e, buvo palaipsniui sunaikinamas. Aišku, finansų rinka keičiasi. Ir keičiasi ir finansinių rinkų vertinimas. Atsiranda tokių dalykų, kurie mums likščiau buvo svetimi. Ir dabar vien todėl, kad e, finansinės institucijos e, nedirbo taip, kaip turi, negalime kaltinti ES institucijų dėl reguliavimo. Na, o kalbant apie Dohos rando dėrybas, manau, kad jas e, pradėjus mums pavyks įveikti ir išspręsti kai kuriuos neišspręstus klausimus. 2008 m. Liepos mėnesį buvo pasirašytas Ženevos susitarimas, kurį pasirašė be kitako ir ES. Ir tuo metu įvyko didelis konfliktas tarp JAV ir Indijos. Ir tik dėl šio konflikto um, Dohos darybų raundas sužlugo. Aišku, tiesa, kad uh, patys dokumentai parengti 2008 metų Liepos mėnesį buvo tokie, kad na, jų gal ir nebuvo galima tiesiogiai perimti ir juos įgyvendinti. Tačiau e, turiu labai aiškiai pabrėžti, kad e, šiuo atveju dėl JAV dėrybų raundas sužlugo. Ir dabar reikia aiškiai pasakyti, kad JAV turi imtis visų galimų veiksmų, kad ta esanti blokada būtų panaikinta. Aš nežinau, kaip ES pavyktų savomis jėgomis e, išspręsti šį konfliktą. Aišku, pirmiausia, turėtume pasižiūrėti, kas yra didžiausi naudos gavėjai iš to susitarimo projekto, kuris buvo parengtas 2008 e, m. Liepos, Liepos mėnesį. Galima pasakyti, kad susitarimo sąlygos tuo met buvo priimtinos Europos Sąjungai. Savo ruoštų JAV gal sus, šis susitarimas nebūtų buvęs naudingas, tačiau dabar mes esame pasirengę dėrėtis. Tačiau, kaip jau minėjau, aš nemanau, kad mes galime inicijuoti naują dėrybų etapą, nes nuolaidas turi daryti ir kitos valstybės. Aišku, galbūt sulauktume reakcijų tarptautinėje arenoje. Negalime imtis vienos iniciatyvos arba reikalauti iš savo įmonių, kad jūs, jos imtųsi tam tikrų iniciatyvų. Ir uh, jei aš tikrai sutikčiau su tomis nuolaidomis ir reikalavimais, tai mane kažkada ateityje tikriausiai ir nugiljotinuotų vien dėl to, kad sutikau su tomis nuolaidomis. Dėl laisvosios prekybos susitarimų. Reikia e, tvaraus vystimo kriterijus integruoti į laisvosios prekybos susitarimus. Na, kaip mes e, geriau galėtume rasti tinkamą prieigą prie naujų rinkų? Kokios e, pramonės politikos turėtume laikytis? Manau, kad pirmiausia, turime atsižvelgti ir žvelgti į tas rinkas, kuriuose esama pakankamai perkamos e, galios. Tik tuomet bus įmanomas augimas ir beje to reikalaujame ir naujojoje 2020 m. strategijoje. Mes ten įsipareigojame atverti naujas rinkas ES įmonėms. Ir jei socialinę pažangą, horizontaliuosius įsipareigojimus, tvaraus vystimosi aspektus norime integruoti į vieną dokumentą, nepamirštami ir ekonomikos augimo, tai ta mūsų darbo atverė darbotvarkė yra tikrai labai plati ir iškyla klausimas, e, kurie prioritetai iš mano minėtų prioritetų yra patys svarbiausi ir kas e, yra atsakingas iš prioritetų nustatymo. Ar tai generalinis prekybos direktoratas, ar pati komisija, ar generalinis rinkos direktoratas, ar taryba. Manau, kad e, ekonomikų rinkos veikėjai, pramonės asociacijos taip pat turi tarti savo balsą šioje srityje. Būtų labai neapdairu nustatyti tam tikras konkrečias sritis, akcentuojant, kad mes nuo šiol savo prioritetais laikysime būtent tas sritis ir taškas. Manau, kad Europa turi puikiai veikiančias pramonės sritis ir šiuose srityse esame dar daug manevro laisvės. Kalbant apie subsidijas iškastiniam kūrui ir su tuo susijusių reikalavimų įtraukimą į laisvosios prekybos susitarimus. Taip jau yra, kad iškastinis kuras, iškastinio kūro pramonė yra subsidijuojama. E, tačiau tai nesusiję su pačiais energetikos, energijos ištekliais. Jei rytoj staiga atsita, atsirastų kitos rušies energijos ištekliai, manau, kad situacija nesikeistų. Manau, kad e, iškastinis kuras būtų dar labiau subsidijuojamas nei dabar. Tik pagalvokite apie, sakykime, vėjo energiją. Jei finansiškai gauti energiją iš vėjo energijos apsimokėtų, tai pačios subsidijos šioje srityje būtų daug didesnės ateityje energijos poreikis pramonės sektorioje tikrai nemažės ir manau, kad e, subsidijos šioje srityje išliks, tačiau dėl subsidijavimo galime e, prarasti savo konkurencingumą. Buvo minėta, kad 500 milijardų eurų skirta subsidijoms iškastiniam kūrui. Tai labai didelė suma jei būtų kitų energijos šaltinių, ar jūs manote, kad ši subsidijų suma tuomet būtų sumažinta? Tikrai nemanau. Manau, kad trumpalaikėje perspektyvoje ir toliau bus subsidijuojamas būtent iškastinis kuras, galbūt ateityje e, įvyks naujų pokyčių šioje srityje. Galbūt bus taip, kad branduolinė energetika suklestės, nes ji bus e, pigesnė. Perėsiu prie kitos temos. Merkosuras, tiesa, aš iš e, šį klausimą jau atsakiau. Dabar atsakydamas į Davido Martino klausimą, jis kalbėjo apie um, prekybos politikos ir pramonės politikos galimą sinergiją. Tikriausia, e, na, e, jis teisus, tačiau ką aš pastebėjau, uh, Manau, kad e, sinergijos čia yra galimas, tačiau man buvo įdomu tai, kad šių pramonių atstovai laiko save strateginės pramonės ryties dalimi. Na, o kasgi šiandien pripažįsta, kad e, vienas ar kitas sektorius nėra strategiškai svarbus? savame suprantama, mes turime rinktis. Ir e, žmonės ir išskiria iš kitų būtybių tą savybę gebėti daryti sprendimus. Dėl e, žmogaus teisų aspekto įtraukimo į prekybos susitarimus. E, pritariu Jums ir šiuo metu šie aspektai yra įtraukiami į susitarimą su Šri Lanka. Uh, Man nesusidarė toks įspūdis, kad visos valstybės narės vieningai sutarė šiuo klausimu, tačiau jei tai padarysime, tai pripažinkime, kad mes turime pasirinkti. Arba mes numatysime labai griežtas žmogaus teisės apsaugos sąlygas šiuose susitarimuose, šias sąlygas bus labai sunku įgyvendinti, arba mes galbūt numatysime uh, E, kiek švelnesnės e, sąlygas, tačiau jas bus įmanoma įgyvendinti. Tos horizontaliosios nuostatos e, dėl individualaus ir kolektyvinio darbo ir darbo teisės. Na, manau, kad reikia rasti tokią kalbą, kuri tenkintų abi pusės Kita vertus, abu partneriai gali turėti skirtingus lūkesčius. Taigi, manau, kad mes turime būti galbūt nuosaikesni, tačiau užtikrinti, kad e, tų mūsų reikalavimų būtų laikomasi. Sažininga prekyba. Jei jūs kreipėtės į mane, prašydami e, pakomentuoti, kaip vyksta koordinavimas šioje srityje, aš galiu atsakyti šį klausimą, tačiau um, mes kalbame ir apie trečiųjų, trečiasias šalis. Ir mažai įsivyščiusias šalis ir apie e, tarifus, na, šis tema tikrai yra sudėtinga. Manau, kad mes e, turime akcentuoti sažiningą prekybą. Turime atsižvelgti į žaliavas, į naftą ir pažiūrėti, kiek tų išteklių yra trečiosiose šalyse. Jų beveik nėra. Rinaldi klausimas. integravimo sritys ir užsienio politika. Manau, kad jei pasižiūrėsime, kokius vertus e, turi tarptautinė politika, tai Prekybos politika yra vienas svarbiausių svertų, kuriuos mes turime. Mes turime siekti e, tamprios užsienio politikos ir prekybos politikos integracijos. Manau, kad didžiausias privalumas yra tas, kad e, ponia Ešton puikiai suvokia šią svertų svarbą. Mes kartu su ją aptarėme svarbes temas ir mūsų požiūrį šioje srityje sutampa. Manau, kad integracija šiuo atveju nekelia jokių problemų. Dėl bendrosios lengvatų sistemos ir BLS plus sistemos. Šiuo metu vyksta konsultavimosi procedūra. Mes pateiksime savo pasiūlymą dėl BLS plus sistemos. Tikimasi, kad iki kitų metų pabaigos šį pasiūlymą parengsime. Tikriausiai jūs pastebėjote, kad aš um, pasirinkau paprastesnį vaidmenį, nenoriu dėlių pakeitimų dabartinio reglamento. Tikiuosi, kad kitų metų pabaigoje mums pavyks pagaliau rasti sprendimą. Dėl prekybos politikos priemonių skirtų Izraeliui. Aišku, galime kai ką nuveikti šioje srityje ir Europos Parlamentas tvirtindamas asociacijos susitarimą su Izraeliu savo laiku prieėmė sprendimą. Tuo metu Ispanija ir Portugalija pirmininkavo ir buvo reikalaujama, kad Izraelis leistų savo okupuotoms teritorijoms tiesiogiai prekiauti su ES. Buvo priimtas ir sustarimas komisijoje dėl um, neapmokestinamų ir neapmuitinamų prekių iš uh, Palestinos teritorijų, Izraelio okupuotų teritorijų, tačiau aišku visada reikia daryti e, sprendimą, priimti sprendimą. Ir jei mes pasirenkame Palestiną, tai turime nepamiršti ir to kito pasirinkimo, tai yra Izraelio pasirinkimo. Aišku, mes galime daryti didelį spaudimą Izraeliui, tačiau reikia daug drąsos tokiam spaudimui daryti. Pono Gaspari, mintis dėl Dohos dėrybų raundo, Dohos plėtros darbo atverkės, mes apie tai jau kalbėjome, manau, kad BLS ir BLS plus turės būti. konkretesnį ir manau, kad turėtume visi suvokti savo ypatingą vaidmenį tokiu ypatingu laikmečiu, kai darybose dalyvauja keletas šalių. Na, o e, dokumentas raštu, kurio jūs prašyte, taip e, šiuo metu vyksta konsultavimuose procedūrą ir mes atvirai jūsų išklausome ir kai tik parengsime komunikatą, aš vėl apsilankysiu jūsų komitete galbūt net prieš pateikdamas tą komunikatą komisijos kolegijai. Aišku, vyks ir viešosios konsultacijos. Uh, Dėkuoju komisijos nariui. Prireikia nemažai laiko, reikia paskubėti, nes uh, yra ne tik politinių frakcijų atstovų turinčių pasisakyti, bet ir kitų pagėdaujančių užduoti klausimus. Nepamirškite, kad pagrindinis šio sustikimo tikslas yra aptarti ES prekybos strategijos kryptis ir prioritetus. Ir kalbame apie ateinančių dešimtmečių strategiją ryšium su strategija Europa 2020, kurią jau patvirtino Europos vadovų taryba. Dabar suteiksiu žodį Robert Steady iš ECR frakcijos, prašom. Ačiū pirmininkė. Taip, jūs dabar koordinuojate darbą. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijos nariai už jo sažiningumą. Mane tikrai labai tenkina jūsų atsakymai. Jūs tikrai aptarėte viską nuo finansų reglamento iki brandolinės energetikos ir aptarėte visus tarpinius klausimus. Jūsų apskritai įgaliojimai yra labai platus ir sudėtingi. Kalbant apie finansinius reglamentus, mano klausimas jums būtų toks. Mano nuomonė, aš žinoma galiu klysti, bet mano nuomonė buvo pakankamai teisės aktų. Jie nebūtinai buvo tobuli Junknėje karalystėje, žinoma, trūko e, atsargumo imant paskolas institucijų lygių. Ir aš čia kalbu tik tai iš Junktinės karalystės perspektyvos. Tačiau aš nemanau, kad e, daugiau teisės aktų yra geriau. Todėl aš norėčiau iš jūsų sužinoti, apie kokius teisės aktus jūs galvojate. Mes neturėtume tvirtinti teisės aktų, kurie užgneuštų verslo galimybės. Jūs sakėte, kad tarptautinė priekyba sudaro fantastiškas galimybės Europai išbristi iš skolų. Aš pats rengiu pranešimą dėl um, laisvos priekybos sustarimo su Koreja ir mes į tai žiūrime kaip ir į kaip ir visas Europos parlamentas, nuo to priklauso ateities laisvėjai priekybos susitarimai. Taigi mes turime galimybę pasielgti tinkamai, teisingai ir tai turės reikšmės ateityje. Mes jau palėtėme Dohos darybų raundo klausimą. Kitas mano klausimas būtų toks. Ar jūs manote, kad Dohos dėrybos išgyvens? Ar mes vėl grįžime prie dėrybų stalo? Junktinės valstijos yra turbūt labiausiai protekcionistinė valstybė. Kristoferi, ir JAV yra kur kas labiau taikanti protekcionistinės priemonės negu ES ar Švedija. Kaip Jūs manote, ar mes turime galimybių, nes atrodo, kad renkamės dvi šalių dėrybų kelią vietoj daugia šalių dėrybų. Jūs taip pat paminėjote Mercosur dėrybas. Taigi mano klausimas būtų toks, kaip Jūs manote ateitį. Dėkoju. Dabar guoja e frakcijos vardu Hamiltonas. Helmutas Šolts. Tai- Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti komisijos nariui Deguhtui už suteiktą galimybę aptarti pačius svarbiausius klausimus. Ir manau, kad būtų neteisinga sakyti, kad mes dar esame nepasiruošę uh, kalbėti apie šios klausimus tuo metu, kai vyksta dėrybos arba jos dar nepasibaigusios. Manau, kad pirmiausia turėtume galvoti, kokį indėlį Europos parlamentas norėtų įnešti formuodamas ES užsienio prekybos prioritetus. Apie daugelį temų jau kalbėjome. Kalbėjome apie laisvosios prekybos susitarimus, e, apie Dohos darybų raundą, apie kriterijus, kuriuos norime įtraukti į prekybos susitarimus. Viskas yra tarsi aišku. Manau, kad komisijos nariui yra per didelė užduotis atsižvelgti į visų mūsų reikalavimus. Manau, kad e, permastydami savo prekybos politiką turime mąstyti apie labai konkrečius klausimus. Ir man būtų įdomu sužinoti, ar komisijos dėrybų metu, kai buvo kalbama apie prekybos politiką, uh, kai buvo reaguojama į tarybos poziciją, ar buvo svarstoma galimybė permastyti prekybos priemonių taikymą ir apskritai prekybos politiką? Ar buvo tiesiog nuspręsta tęsti tą prekybos politiką tokią, kokia ji buvo ir seniau, ar vis dėlto buvo e, galvojama ir apie galimybę ją reformuoti? Uh, Ar galvojama apie galimus partnerystės susitarimus su, e, su tam tikromis šalimis, kaip apie galimybę sukurti daugiau darbo vietų mūsų pačių įmonėms ir galimybę didinti konkurencingumą? Ar apie tokius dvišalius susitarimus galvojama tik kaip apie pagalbos priemonę Kinijos, Korejos ar Brazilijos e, darbuotojams? Manau, kad e, tvarų vystimąsi turime vertinti tiek iš socialinės perspektyvos. E, taip pat turime galvoti ir apie aplinkos apsaugos e, aspektus. Pavyzdžiui, Meksikos įlankos katastrofą. Ar ji nepriverčia mūsų permastyti savo politikos formavimo standartus ir galbūt netgi savo santykius su JAV? Pagalvokime ir apie būsimas darybas dėl prekybos susitarimo su Kanada. Ar mes šių darybų metu neturėtume kalbėti ir apie naftos gavybos vandeninuose problemas? Manau, kad šie klausimai yra labai svarbus ir e, taip pat ir pasaulio prekybos organizacijos darybų uh, rėmose šios temos taip pat turėtų būti apmastytos. Jei JAV nėra pasiruošusi daryti savo nuolaidų, tai mes turime pagalvoti, ar nereikėtų keisti savo darybų strategijos. Na ir aš žinau, kad jau per ilgai kalbu, tačiau vis dėlto baigdamas dar noriu štai ką pasakyti. Ar jūs ketinate kalbėti apie pasaulinę valdyseną? Ar Europos Sąjunga yra pasirengusi aktyviai prisidėti prie pasaulinės valdysenos modelio kartu su pasaulinė prekybos organizacija ir kitais tarptautiniais vienetais. Ačiū. Dėkuoju William Markfold iš FD. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti komisijos narį, jeigu galėčiau žinoma, už jo profesionalumą ir labai aišku pristatymą. Tačiau turiu pridurti ir tai, kad jūs pasirodėte kur kas geriau negu jūsų pirmtakė. Jūsų pirmtakė buvo prastumta į vyriausiosios įgaliotinės postą dėl e, prasto pasirodymo čia, parlamente. Taigi mes matome kaip Europos komisija kartais labai keistais būdais dirba. Šiek tiek anksčiau David Martin savo iškalbingų pasisakymų paminėjo žmogaus teisų klausimą. Žinoma, mes visi pasisakome už žmogaus teisės, nes problema yra tokia žmogaus teisės reiškia tai, kaip žmonės jas įsivaizduoja. Komisaras turbūt nežino, Bet David Martin žino, kad žmogaus teisų aktas Junktinėje karalystėje yra aiškinamas Britanijos teisėjų tokiu būdu, kad jis yra laikomas e, netikelių hartyje. Ir ponas Rinaldi šiek tiek anksčiau paminėjo Šrilanką. Tai yra e, šalis, kuri mums Junktinėje karalystėje labai svarbi. Ir mes manome, kad ji buvo neteisingai nubausta žmogaus teisų vardu. Taigi, jeigu galėčiau, norėčiau komisaro paprašyti paaiškinti, kokie yra numatyti komisijos ir komisijos nario bei jo kolegų planai gražinti BLS plus sistemą Šrilankai. Taip pat norėčiau paklausti, Ar ketinama ir kitas šalis bausti panašiai, kaip buvo nubausta Šri Lanka dėl tokių pačių, sakyčiau, subjektyvių kriterijų? Ir galiausiai, baigdamas, norėčiau išreikšti susirūpinimą. Juknės karalystės priekyba ir kitų šalių FD grupės nuomonė bus jei bus pakengta siekiant vykdyti kitų asmenų darbo atvarkę. Taigi, ko, ponia komisarė, aš norėčiau, kad jūs sugrįžtumėte ir prie šio klausimo, atsakydamas į visus klausimus. Ačiū. Dėkoju. E, šiuo etapu manau, kad būtų tikslinga suteikti žodį Deve komiteto pirmininkui. Jis paprašė užduoti, galimybės užduoti klausimą, taigi prašyčiau kalbėti trumpai. Dėkuoju pirmininkė. Visuomet man didelė garbė kalbėti po garbaus kolegos ir užduoti klausimus komisarui. Norėčiau padėkoti komisarui už tai, kad atvyko čia. Norėčiau E, vystimosi komiteto vardu padėkoti Jums už šią galimybę. Sveikiname komisijos pradėtas konsultacijas. Pagal Lisabono sutarties 208 straipsnį mes, DV komitetas, taip pat prisidedame prie skurdo mažinimo per vystomąją politiką. Ir e, mano komitetas dėl šios priežasties yra sunerimęs. Nors Komisija konsultuojasi su visuomenė, konsultacijų tikslas paklausti suinteresuotųjų šalių, kokia yra jų pozicija, išklausyti jų nuogastavimus. Tačiau mums atrodo, kad konsultacijų rezultatai bus anonimiški ir dėl to neskaidrus. Mes norėtumėm, kad konsultacijų procesas bei rezultatai būtų skaidresni ir geriau pristatomi visuomeniai, kad suprastume, kas ką pasakė ir kokių nuogastavimų turėjo, kad dirbtume labiau konstruktyviai atsižvelgdami į klausimo esmę. Dėkuoju, o dabar suteiksiu žodį komisarui, kad jis atsakytų į antrojo raundo klausimus. komiteto nariai bei e, Deve komiteto atstovas e, išsakė aktualių klausimų ir turiu informacijos, kad turėsite jų ir daugiau. Žodis komisarui. Dėkoju. Pirmiausia, atsakydamas ponui Stardai, pasakysiu, kad komisija rengia finansinių reglamentų pasiūlymus ir turbūt suprasite, kad tai yra ne mano kompetencija. Tiesiog galėčiau pateikti bendrų pasvarstymų kol kas e, necituosiu finansinio reglamento. Na, o ar Koreja yra geras modelis, tai manau, kad laisvos priekybos sutartis su Koreja yra naujos kartos sutartis. Tačiau ne visos šalis partnerės yra taip pat išsivyšusios kaip Pietų Koreja. Ir šią prasme kiekvieną rinką reikėtų traktuoti individualiai. Reiktų e, atitinkamai vertinti tas rinkas, įvertinant, kokias e, sritis galima įtraukti į susitarimus bei kokias sąlygas. E, manau, kad šiuo atveju tam tikras subjektivumas galimas. E, taigi kol kas e, ir toliau renksime dvi šalius priekybos susitarimus. Tačiau esu įsitikinęs, kad anksčiau ar vėliau Dohoje bus susitarta. Aš esu tvirtai tuo įsitikinęs. Aš nemanau, kad JAV gali sauliaisti tiesiog tai pasitraukti iš proceso. Tikrai tuo netikiu. Manau, kad kitų metų pradžioje bus galima pasiekti kažkokių rezultatų, o per tą laiką e, eisime jau e, įprastu dvišalių susitarimų keliu. Taip pat klausėte apie ūkio politikos priemonės. Na, priekybos politika yra susijusi su partnerystėmis. Ir kalbant, pavyzdžiui, apie jūsų minėtą susitarimą su Pietų Koreja, tai taip pat galima aiškiai išvelgti. Šiuo metu deramasi su Indija, daug dėmesio skiriant individualioms ir kolektyvinėms darbo teisėms, tačiau turime pripažinti, kad ne visi masto taip pat kaip ES ar ES komisija. Tačiau pritariu, kad turime galvoti ir apie visų planetos gyventojų gerovę. Ką įtraukti į konkrečius uh, laisvos priekybos susitarimus? Na, jūs minėjote e, Persijos įlanką, na negaliu konkretizuoti, tačiau pasakysiu, kad jos valstybės mums labai reikšmingos, nors kalbame apie JAV teritorinius vandenis. Neįsivaizduoju, turima omenyje tur, Meksikos įlanka. E, na ir šiuo atveju e, čia reikėjo imtis atitinkamų atsargos priemonių, e, stiprinant įrangą, ypač esančią atviroje jūroje. Šiuo atveju reikėtų įvertinti tai, kas įvyko. Šis incidentas yra tikrai labai tragiškas, labai didelio masto. Po jo kilo įvairiausių diskusijų apie galimas apsaugos priemonės, kaip e, užkirsti kelią tokių tragedijų pasikartojimui. Kiek žinau, Kanada ėmėsi tam tikrų veiksmų, bet daug kas susiję ir su energijos kaina. E, tos dujos, kurios buvo atrastos visai neseniai, e, ne iš karto galės būti panaudotos. Bet e, vėlgi tai ne mūsų kompetencija, gerbiamas pirmininkė. Daug klausimų pateikta įvairiausiose sritise. Pasaulio ekonominė valdysena. Labai įdomus klausimas didžiojo dvidešimtuko lygmenių e, dirbame tos valdysenos link, e, G20 nėra tarptautinė organizacija. Tai yra tam tikras lygmuo. Ir aš manau, kad Europos parlamentas galėtų panalizuoti tokį darbo pobūdį, įvertindamas, pavyzdžiui, PPO ir kitų tarptautinių organizacijų vaidmenį šiuose procesuose. Tikrai norėčiau, kad didysis dvidešimtukas įkvėptų Dohos dėrybas, padėtų jas atnaujinti, tačiau ne tik uh, G20 spręsti, koks bus Dohos likimas. Uh, šio uh, šios grupės valstybės turi tam tikrus įgaliojimus, pagal kuriuos veikia ir tikrai e, nemanau, kad G20 pasiūlymas, kaip atnaujinti dohos dėrybas, būtų veiksmingas. Jeigu toks pasiūlymas ir būtų, tai būtų kelias į dar ilgesnės dėrybas, nes kiekvienas turbūt situaciją suvokia skirtingai. Šrilanka ir komisijos veiksmai mūsų atžvilgiu. E, su Ketrin Ešton parašėme laišką Šrilankai, kuriame akcentuojame uh, E, galimybę BLS plus sustabdyti dar pusiai metų, e, kol e, Šri Lanka netenkina tam tikrų sąlygų, jų kiek žinau yra penkiolika. Paprašiau iki Liepos pirmosios pateikti mums atsakymą. Taigi suteikėme Šri Lankai antrą galimybę pasitaisyti ir įgyvendinti tuos įsipareigojimus, kurie yra apibriežti labai aiškiai, o atsakymo laukiame iki Liepos pirmosios. Taigi laiko dar yra, vyksta įvairios konsultacijos su Šrilankos vyriausybės atstovais. Ponas e, e, Deva, e, Deva komiteto vardu klausia, apie pasirinkimą. Na, mes pasirinkome užtikrinti žodžio laisvę, nes to žmonėms reikia. Kita vertus, asmuo, e, kuris turi tam tikrų pastabų, jas gali išsakyti e, savo vardu Aš tikrai ne prieš, kad konsultacijų rezultatai būtų viešesni, nurodant asmenų pavardės, bet neturiu kažkokios galutinės idėjos šiuo klausimu, esu atviras jūsų pozicijoms. Ačiū labai. Norėčiau baigti Norėjau baigti 15 po 4, tačiau dabar dar yra 5 kalbėtojai norintys užduoti klausimus. Norėčiau, kad klausimai būtų trumpi, o pradėsime nuo Kristijanos Muskardinį APP frakcijos vardu. Galbūt pusantros minutės Kristijana. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Labai trumpai noriu padėkoti komisijos nariui už atsakymą, ypač e, dėl Šrilankos. Sausio mėnesį vyko prezidento rinkimai Šrilankoje, o pavasarį vyko e, parlamento rinkimai, todėl sudėtinga yra tikėtis uh, Liepos mėnesį atsakymo iš šalies, turint omenyje tuos sudėtingus metus ir šios šalies praeitį. Todėl noriu paprašyti komisijos tą um, terminą pratesti iki šių metų pabaigos. Aišku, komisijos narys teisingai kalbėjo apie būtinybę atverti naujas rinkas, tačiau, gerbiamas komisijos nary, tai įmanoma bus tik tuo met, jei bus atsižvelgta į tai, ką Europos parlamentas e, praėjusio savo kadencijos metu kalbėjo apie liberalizavimą. Mes žinome, kad e, mažoms ir vidutinėms įmonėms ypatingai sudėtinga rasti naujas rinkas. Ta prieiga tikrai yra netoka jau paprasta. Esama ir daug barjerų, kurie trukdo mažoms ir vidutinėms įmonėms veikti užsienio rinkose. Aišku, tai yra ir ekonominio užmojo klausimas. Jei norima, kad e, mūsų partneriai laikytųsi tam tikrų aplinkosaugos standartų, tai uh, gali būti, kad mūsų padėtis pagerės fiktyviai. Noriu priminti ir katastrofas, pavyzdžiui, Afrikoje. Na ir paskutinis dalykas, aš jau baigiu, šiuo metu yra rengiamas muitų teisės aktų paketas, siekiama harmonizuoti muitų sistemą, siekiant sustabdyti nelegalių prekių patekimą į ES rinką. Laima Andrikenė iš APP. E Thank you, Mr. Chairman. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mano klausimas yra susijęs su santykiu ir sinergija tarp užsienio politikos ir priekybos politikos. Aš turiu konkretų klausimą, turėdama omenyje konkretų atvejį. Pagal galiojančias procedūras Europos parlamentas turės duoti sutikimą AKA priekybos susitarimui tarp ES ir Izraelio. Taryba jau pritarė tokio susitarimo sudarimui. Šią savaitę išgirdau, kad kai kurios parlamento politinės frakcijos nori išaldyti priekybos susitarimo prieimimą su Izraeliu. O priežastis yra susijusi su um, humanitarnės pagalbos flotile į Gazą. Kaip žinia, Izraelio karinės pajėgos sustabdė šią laivų flotilę. E, pone komisarė, kaip Jūs manote, ar AKA sustarimas turėtų būti atidėtas arba sustabdytas dėl mano paminėtų priežasčių? Ir kokios galėtų būti tokio veiksmo pasiekmes? Ir galiausiai, ar įmanoma, kad taryba ir komisija gali bandyti laikinai taikyti susitarimą, jeigu Europos parlamentas įšaldys dabar numatytą laikotarpį, grafiką. Taigi kartoju, ar galima, kad taryba ir komisija pabandys laikinai arba tarpinių laikotarpių taikyti susitarimą, jeigu parlamentas priims savo sprendimą ir sustabdys tokio susitarimo sudarimą. Dėkuoju dabar Kristian Pelner iš EPP. Dėkoju, ponė komisarė. Europos prekybos politika žymi daugeliu dalykų, tačiau vienas iš svarbių dalykų yra viskas išskyrus ginklus politiką. Ir kai kalbame apie strateginę politikos ateitį, aš siūlyčiau nepaversti ateities prekybos politikos ta viskas išskyrus ginklus politika. Šiandien iškirtote labai daug klausimų apie įvairius dalykus. Tačiau siūlyčiau to netraukti į bendrąją ES prekybos politiką, nes prekybos politikoje apskritai jau yra labai daug klausimų. Taigi norėčiau, kad nebūtų paversta prekybos politika viskas išskyrus ginklus politiką. Labai svarbus ES 2020 politikos aspektas yra investicijos užsienyje. Taigi aš manau, kad investiciniai sustarimai yra labai svarbus. Man susirūpinimą kelia štai kas. Mes dar nematėme, aišku, sustarimo, tačiau man nerima kelia tai, kad komisija bando sustabdyti dvišalius valstybių narių investicinius susitarimus. Aš suprantu, kokios yra to priežastis, tačiau manau, kad reikia nustatyti tam tikrą sistemą, rengiant ES stiprią investicinę politiką. Mes turėtume ieškoti naujo stipraus europinio modelio. Taigi aš manau, kad Europos įmonėms turėtų būti užtikrinamas saugumas. Galbūt galėtumėte pasidalinti savo mintimis šiuo klausimu, nes man tikrai šis klausimas kelia susirūpinimą. Ačiū. Ačiū, panas Higgins iš Guo. E. Ačiū labai, pane pirmininkė, komisijos narė. Ar galėtumėte atsakyti, kokia kokių pokyčių jūs numatote ES prekybos politikoje, vertinant e, tūkstantmečio plėtros e, planų pasi, pasiekimus. Aš kalbu apie e, siekį sumažinti vaikų mirtingumą ir kokios jūsų prognozės vertinant pasaulio ekonomiką, ar išvelgiate naujas ekonominės recesijos grėsmes? Dar vienas klausimas. Prekybos e, ir finansinių rinkų veiklos sąsaja. E, pirmininkas Barosas e, ir buvęs komisaras teigia, kad e, jūs e, veikiate kaip grobuonis finansų rinkoje, o e, komisija dabar reikalauja, kad viešasis sektorius mokėtų už finansinių rinkų poreikius. Tie milijardai, kurie išleidžiami tiems parazitams, tokiems kaip um, Graikija ir kitos šalis, e, na, nereikėtų išleisti tų pinigų toms valstybėms tų valstybių ekonomikoms gaivinti. Manau, kad e, jūsų pozicija prieštarauja kai kur savo pačiam. Dėl spaudimo nabi, Namibijai pasirašyti um, laikinąjį ekonomikos susitarimą. Um, vyksta dėrybos Afrikos sąjungos rėmuose. Na, daugelis nevyriausybinių organizacijų yra susidomėję būtent šio klausimu. Ačiū labai, ponia komisijos nary. Aš dar neturėjau galimybės jūs pasveikinti, todėl sveikinu jūs dabar. Labai džiugu, kad vyksta viešieji klausimai prekybos politikos tema. Liepos 28 baigsis e, šios konsultacijos. Yra užduota daug klausimų, įvairūs asmenys, nevyriausybinės organizacijos gali pateikti savo klausimus ir e, gaus atsakymus. O klausimai Deja, ir įvairūs dokumentai yra tik anglų kalba. Manau, kad jei būtų kitomis kalbomis klausimai teikiami, tai jais susidomėtų ir daugiau žmonių. Dėl prekybos politikos ir žemės ūkio politikos bei vystimosi e, politikos e, dažnai pamirštama, kad e, labai e, svarbus ryšys ne tik tarp šių politikų, tačiau tarp prekybos ir e, tyrimų politikos, nes e, gali suklestėti pirmiausia prekyba tose sektoriuose, kur yra gaminami pažangus aukštų technologijų gaminiai. Manau, kad tokiu atveju sumažintume ir tą didelę spragą tarp pažangesnių valstybių ir atsiliekančių valstybių. Manau, kad e, galbūt e, technologijų sektorių reikėtų remti, skatinant tokiu būdu ir prekybą. Manau, kad reikia labai lankščiai reaguoti į naujus iššūkius, ir įtraukiant į laisvosios prekybos susitarimus žmogaus teisų aspektus turėtume tai daryti itin atsargiai. Na ir paskutinis mano klausimas. Um, kaip jūs vertinate, ar ES valstybės narės galėtų vis dėlto kalbėti vienu balsu? Pone komisijos nary, dabar e, laikas jums atsakyti į klausimą. Andrikienį. Kienį. Atsakysiu poniai Andrikienį visų pirma. AKA susitarime nėra e, numatyta laikino e, taikymo galimybė. Kai kuriuose susitarimuose tai yra numatyta kaip provisional application, šiuo atveju tokio uh, laikimo, laikino taikymo nėra. Jeigu uh, vykdymas išaldomas, tai jokių veiksmų ir nėra imamasi. Ponas Fielner, e, klausimas šiek tiek provokuojantis, tačiau e, norėčiau pasakyti, kad tai neturėtų būti viskas išskyrus priekybą. Aš suprantu, kad e, kyla problemų dėl kolektyvinių ir individualių darbo teisų, e, pavyzdžiui, kaip užtikrinti tam tikrų kasyklų darbu, dirbančiųjų teisės, tuo užsima ne tik komisija, bet ir taryba nelengva dėrėtis dėl tokių formuluočių. Pavyzdžiui, susitarimuose, kur kalbama ir apie masinio naikinimo ginklus, reikia rasti kažkokią pusiausvyrą tarp visų tų interesų. E, kai dėl investicijų, e, vėlgi, kitą savaitę komisijos komunikatas bus patvirtintas kolegijoje, taigi jis jau yra paruoštas. Ir tikrai nemanau, kad čia nuomonės ženkliai skiriasi, bet diskusijos dar nesibaigė. Kita savaitė komunikatas jau bus pristatytas, ten yra keletas dalių. Visų pirma, tos anksčiau buvusios nuostatos, e, toliau individualios nuostatos ir trečia Europos Sąjungos politikos gairės. Tai turėtų būti labiausia toleregiška dalis. Bet reikės ieškoti partnerių. Tai didžiąją dalimi priklausys nuo valstybių narių. Galėčiau priminti paskutinį klausimą, kurį uždavė ponas Arif dėl bendrijos interesų ir valstybių narių interesų suderinimo. Iš tikrųjų, e, šią prasme E, darbas yra nuveiktas, valstybės narės e, pritarė, kad negalima vadovautis vien tik tai individualiais susitarimais, reikia ir bendros strategijos. Mes tikrai aktyviai dirbame šioje srityje. Na, o dėl Šrilankos atsakiau poniai Maskardinį dėl mūsų busimų veiksmų. Na, tikimės, kad iki Liepos 1 Šri Lanka pateiks atsakymą, kuris apspręs mūsų veiklą iki gruodžio pabaigos. Tačiau jeigu Šri Lanka nereaguos, e, neinformuos mūsų, kaip ketina įgyveninti prisimtus įsipareigojimus, mes per tarybą turėsime imtis atitinkamų veiksmų. Jų amplitudė yra plati. Ir šiuo atveju veiksmai gali būti ir labai griežti. O kai dėl smulkaus ir vidutinio verslo ir priekybos barjerų, tai rimtai vertiname šį klausimą, juk net 90 procentų ES pramonės įmonių yra mažos arba vidutinio dydžio įmonės, taigi joms turime skirti ypatingą dėmesį pasinaudojant ir parlamente patvirtintų pranešimų. Toliau klausėte apie muitų tarifų suvienodinimą. Nelabai gerai supratau šį klausimą, juk situaciją kontroliuoja muitų sąjunga ir iš esmės bendrijos mokesčiai turi būti vienodi, tačiau galbūt esama kažkokių kitokių e, skirtumų, kuriuos galėtų geriau išdėstyti mano e, kolega komisaras Šemeta. Ponas Higgins e, klausia apie nuomonių skirtumus. Aš pats ne pirmą kartą darau išvadą, kad priekybos politikos atžvilgių ir politikos atžvilgių apskritai nuomonių skirtumai yra didžiuliai, bet tai ir yra demokratijos uh, pagrindas. Tikrai negaliu užginčyti e, nu, priešingų nuomonių, tačiau turiu teisę joms nepritarti. Problemos dėl nuomonių skirtumų tikrai nėra. Kalbate ir apie sadek, apie spaudimą Namibijai. Na, Afrikoje yra tikrai kritinė situacija e, kai kurie sustarimai yra parafuoti, tačiau nenorima pasirašyti jų arba kyla parafavimo problemų. Na, vėlgi, ta, tokiu atveju nėra teisinio pagrindo ir toliau taikyti lengvatų sistemas. Teisinė prasme tai yra tikrai pagristas klausimas Mes nekvestionuojame Namibijos gebėjimų pasirašyti sustarimą, tačiau vis dėlto klausimas yra platesnis. E, klausimas yra susijęs su visos priekybos sutartimis e, viso Afrikoje. Atsiprašau, ekonominės partnerystės susitarimais viso Afrikoje. kalbama apie mokslinius tyrimus ir technologijų perdavimą. Vėlgi, jūs minėjote technologinę pažangą. Taip, aš e, palaikau ryšius su komisaru atsakingu už mokslinius tyrimus ir mane neramina tai, jog Kinijoje yra tam tikrų uh, tam tikrų veiksmų, kurie mane neramina, mane neramina pati sistema. Ne tik tai, jog technologijos ir moksliniai tyrimai e, dabar skiriasi ir mūsų moksliniai tyrimai yra kitokie nei Kinijos daug ką apspręs įmonė ir įmonės poreikiai, tačiau mums svarbu, kad mokslinių tyrimų rezultatai būtų prieinami mums. Juk e, Kinijoje esama daug mokslinių tyrimų centrų, tačiau neaišku, ar savo tyrimų rezultatais jie su mumis dalinsis. Bet aišku, tai yra platesnių diskusijų dalis, diskusijų susijusių su e, Kinijos priekybos ir pramonės politika. Apie tai beje jūsų komitetui teks diskutuoti e, klausimų e, yra tikrai daug, kai kurie klausimai patenka tiesiogiai į mano įgaliojimus, kai kurie ne. Dėkoju visiems. Pirmininkas, ačiū labai, kad atvykote, kad pasidalinote e, savo mintimis apie Europos komisijos e, būsimą komunikatą dėl strategijos Europa 2020. -aisiais. Kolegos, mums liko mažiau nei dvi valandos ir dar liko penki klausimai darbo tvarkėje, kuriuos reikės panagrinėti, tai reiškia, kad vienam bus skirta mažiau nei pusvalandis. Taigi, E, nedelsant kviečiu visų pereiti prie 12 darbo atvarkės punkto. Dvyliktas mūsų darbo atvarkės punktas - parlamento pozicija dėl 2011 biudžeto projekto su tarybos pakeitimais. Prašyčiau visų dėmesio. Pirmą kartą keisimės nuomonėmis šiuo klausimu. Pranešėjas PP atstovas Peter Stasny. Inte komitetas nusprendė parengti nuomonę šiuo klausimu. Ji yra skirta biudžeto komitetui. Atrodo, kad pranešėjo nėra. tai norėčiau paprašyti pono Kasperi, pono Štasni vardu, pristatyti šį klausimą. Gerbiamasis pirmininkė, gerbiami kolegos, kolega Stašny paprašė pakomentuoti šį klausimą ir aš pirmiausia norėčiau jūs supažindinti su trečiojus skirsniu komisija yra skirta 142,6 e, milijardai įsipareigojimų asignavimo iki 2010 metams ir 130 e, tūkstančių milijardų mokėjimų asignavimų, tai reiškia maždaug 6 procentus e, daugiau nei pernai. Įsipareigojimai įsipareigojimai žemės ūkiui sudaro 1,2 milijardus eurų ir tai yra padidė, 45 procentai, tai yra 62,4 milijardai bus skiriami augimui ir ekonominiam atsigavimui. Trečioj, trečiasis A skirsnis skirstas e, Stokholmo programos įgyvendinimui, saugumui. E, šis padidėjo 12,8 procentais, mokėjimo asignavimai maždaug 15 procentų. Ketvirtasis skirsnis komisijos pasiūlyme yra numatyta ES kaip globalios veikėjos vaidmens stiprinimas 8,6 milijardų įsipareigojimo signavimų, tai yra 70 milijonų eurų ir 16 procentų padidėjimas lyginant su praėjusiais metais. 2011 metais numatyta 115 milijardų eurų, atsiprašau, milijonų eurų skirt skirtų um, santykiams su trečiosiomis šalimis, makrofinansiniai paramai ir komisija tikisi, kad tos pačios tendencijos bus laikomas ir 2011 metais. 70 milijonų um, eurų yra skirta ACI um, priemoniai. E, tiesa, dėl šios priemonės dar nesutarta. Bananų priemonėms bus e, skirta 5 milijonai eurų iš e, vieno e, fondo ir 30 milijonų fondų iš bendradarbiavimo ir plėtros priemonės. Kalbant apie pasiruošiamuosius veiksmus, yra rengiami projektai Indijoje, ASEAN šalyse, Tailande e, yra stengiamasi, kad šių centrų veikla būtų stiprinama. Ir aš asmeniškai turėčiau pasakyti, kad būčiau labai laimingas, jei vieną dieną galėtume pasakyti, kad o, jei vieną dieną galėtume aptarti šių verslo centrų veikimą ir šiame komitete. Kalbant apie parlamento biudžetą, manau, kad mes turėtume stengtis užtikrinti, kad būtų visos reikiamos priemonės dėrybų mm, PPO plėtrai. Mes turime užtikrinti, kad e, turėtume pakankamai lėšų. Taip pat turime stengtis, kad INTA komitetas įgavęs naujas kompetencijas įsigaliojus Lisabonos sutarčiai būtų svarbus veikėjas. Taip pat turime užtikrinti, kad šis komitetas gautų visas reikiamas lėšas, kad sustiprintų savo vaidmenį kaip labai svarbaus komiteto vaidmenį. Tokios buvo mano kolegos Peterio Štasni pastabos manau, kad galime pradėti debatus šią temą. Peteris Štasni, aišku, bus e, labai laimingas, e, tampriai bendradarbiaudamas su kolegomis. Ar yra norančių dalyvauti diskusijoje? Euh, euh. Dėkoju Peteriui už jo dirbamą darbą esu įsitikinęs, kad ir toliau bendradarbiausime. Norėčiau pabrėžti du dalykus. Pirmas yra specifinis dalykas susijęs su fondu bananams. Jau netrukus turėsime e, svarstyti PPO susitarimą dėl priekybos bananais. Tai yra susitarimas e, tarp JAV ir AKR šalių. Komisija priešinasi tokiam fondui bananams. Tačiau tai kelia keletą problemų. Pirmiausia, biudžetinis vokas yra pernelyg mažas - 200 e, milijonų eurų trims metams visoms AKR šalims. Bananai, aišku, sudaro šių šalių pagrindinę, pagrindinę eksportą ir lėšos iš šio fondo yra skiriamos išvystymosi programų. Taigi komisija, taip sakant, atima lėšas iš mokslinių tyrimų skirtų kovoti su tam tikromis lygomis ir perkelia jas tas lėšas į bananų fondą. Aš manau, kad tokia politika yra nepateisinama, todėl turime apie tai kalbėti. Ir antras dalykas, labai trumpai, pagalba priekybai. Mes prašėme, kad komisija pateiktų detalius skaičius, tačiau niekuomet negavome jokių e, konkrečių skaičių, jokių lentelių e, kurios parodytų skaičius konkrečioms šalims ir konkretiems laikotarpiams. Taigi mano frakcija e, tikrai pasisakys stipriai dėl šių klausimų. Ir žinoma, tai yra tik pirmasis keitimasis nuomonėmis, iškils ir kitų klausimų. Pirmininkas buvo iškelti du klausimai. Dabar noriu pasisakyti ponę Ceciliją Piliu. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjui, kurio aišku čia nėra, bet jis yra atsakingas už šio pranešimo rengimą. Dėl šio pirmo pasisakymo noriu pabrėžti, kad biudžetas yra nuseklus, lyginant su AKR biudžetu ankstesniaisiais metais. Žinoma, kad daug lėšų yra skiriama atsigavimui, ekonominiam augimui. E, 1,3 kategorijai. Dėl 2011 metų biudžeto visą tai susijęs su 9 metais priimtų susitarimu, todėl e, lėšos skirtos pagal susitarimo nuostatas. Kitas jūsų klausimas yra susijęs su pagalba priekybai. Komisija yra parengusi metinę ataskaitą dėl pagalbos priekybai, dėl to, kaip yra išleidžiamos lėšos, 2 milijardų lėšos. Ir aš, kiek pamenu, šitą skaitą buvo paskelbta prieš du mėnesius ir manau, kad tas 2 milijardų tikslas buvo pasiektas. Ir tos lėšos yra daugiausia išleidžiamos AKR šalise, kur buvo pastebėtas 36 procentų padidėjimas. Kai dėl detalių skaičių, turiu pasakyti, kad pagalba priekybai yra tik dalis vystimosi politikos ir tik vienas komisijos vykdomas projektas, bet žinoma, mes atkreipsime dėmesį į jūsų pastabas ir atsakysime jums e, vėlesnių diskusijų metu. Ačiū. Uh, oh, you, Dėkuoju. Ar norėtumėte apibendrinti diskusijas? Ne. Tai uh, lauksime nuomonės projektų ir toliau aptarsime e, detalesnius klausimus. Toliau, 13 darbo tvarkės punktas - žmogaus teisės ir socialiniai bei aplinkos saugos standartai tarptautiniuose priekybos susitarimuose. Pranešė yra tokie Saifi iš PP. Suteiksiu jai žodį. E, nekomentuodamas žodis poniai Saifi. Ačiū pirmininkė. Prieš e, pradėdama pasakysiu, kad tvarkaraštis e, šiam pranešimui yra sėtina su Adesir e, pranešimu dėl socialinės atsakomybės. Taigi šiuos abu tekstus reikia nagrinėti paraleliai. Norėčiau padėkoti kolegai už bendradarbiavimą. Su juo nedetalizuosiu e, nuomonės e, teksto, tačiau pasakysiu, kad žmogaus teisės yra e, prielaida bet kokiai priekybos sutarčiai. Na, o aplinkosaugos ir socialiniai aspektai yra sudėtingi ir neatsiemai susiję. Kai kurios e, besivystančios valstybės taiko socialinio e, dempingo veiksmus, e, kitos šiaurės valstybės, pavyzdžiui, nori maksimaliai pasinaudoti savo išsivystimu. Tai sąlygoja tam tikrą protekcionizmą. Taigi mes turime labai aiškiai suprasti, ko norime iš ateities priekybos politikos tie griežti saugumo ir aplinkos standartai e, turėtų o, įtvirtinti konkretų europinį modelį. Tai turėtų būti įkvėpimas kitoms valstybėms ir tarptautiniams struktūroms. Taigi, aš tikiu, kad e, ši nuomonė bus nagrinėjama pozityviai ir uh, bus e, tikrai atsižvelgta į poreikį užtikrinti aplinkosaugos ir socialinius standartus ir kad jų nepaukosime prekybos interesų labui. Tokiu būdu Europos priekybos politika taptų labiau orientuota į piliečius ir jie galėtų e, dalyvauti diskusijose dėl laisvos priekybos. E, čia tekste yra įvairūs aspektai - tarptautinis, e, tarp nacionalinis aspektas ir panašiai. Kalbant apie tą tarptautinį aspektą, tai e, reikia pasakyti, kad Europos struktūros turėtų ginti savo vertybės ir kviesti partnerius laikytis tarptautinės darbo organizacijos konvencijų. Uh, šios organizacijos narės turėtų atitinkamai laikytis šių ir PPO standartų, bet suprantame, kad čia yra tam tikra takoskyra tarp PPO standartų ir kitų tarptautinių organizacijų. Ir kartais e, TDO nuostatos skiriasi ir kartais įvairiuose tarptautiniuose procesuose vadovaujamasi nebūtinai priekybiniais sumetimais. Antra, globalizacijos aspektai. E, pavyzdžiui, galimybė per trumpesnį laiką gauti prieigą prie rinkos. E, tai yra sveikintina su sąlyga, jeigu e, taikomi reikalavimai sėtini su aplinkosauga ar socialinėmis teisėmis. Vėlgi tai priklausys nuo šalies socioekonominės situacijos. Ir šią prasme galima užtikrinti tam tikrą lankstumą Ir galiausiai, kalbant apie BLS sistemą, reikia nustatyti tikslinius naudos gavėjus, atsižvelgiant į jų išsivystimo lygį. Ir užuot siekdami maksimalistinių sprendimų, mes turėtumėm laikytis palaipsninio požiūrio. Jeigu sugebėsime pakeisti savo dėrybinių partnerių mentalitetą, mes sugebėsime sukurti palankesnę, sažiningesnę tarptautinės priekybos atmosferą. Tokie būtų mano pasvarstymai, labai įdomu, ką a, norės pasakyti komiteto nariai. Saifi. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti poniai Saifi. Aš tikiuosi, kad e, dėl šio pranešimo galėsime ilgainiui pasiekti susitarimą, nes jis yra svarbus ne tik mūsų komitetui, bet ir visam parlamentui. Noriu pasakyti, kad bet kokio ekon... prekybos susitarimo atveju yra atliekamas ekonominio poveikio vertinimas. Manau, kad reikėtų atlikti ir poveikio žmogaus teisėms įvertinimą kaip privaloma, kad būtų galima iš karto įvertinti tokio priekybos susitarimo poveikį. Kolumbijos pavyzdys. Darantis su Kolumbija mes tikėjomės, kad ji pradės eiti labiau demokratėjimo linkme, nors mūsų oponentai sakė, kad dėrybomis mes kaip tik darome šią valstybę labiau protekcionistinę. Taigi aš norėčiau paklausti, kaip priekybos susitarimai yra suderinami su žmogaus teisų apsaugojimo siekiu. E, štai e, parengtas susitarimas su Koreja, kur numatytos nuostatos dėl žmogaus teisų ir aplinkos saugos. Aš manau, kad tai turėtų būti atspindėta ir kituose susitarimuose pilietinė visuomenė yra visada gerai organizuota ES, tačiau ne visada taip yra e, šalyse partnerėse. Dėl BLSP plus, BLS plus mes turime aiškę poziciją, e, būtent BLS plus sąlygas siejame su tarptautinės darbo organizacijos nuostatomis ir jeigu šį mechanizmą taikome vienai valstybei, tai mes tarsi nubaudžiame kitas, kurioms šis mechanizmas netaikomas. Taigi galbūt galima sakyti, kad šis mechanizmas yra ribojančio pobūdžio, reikėtų, kad sankcijos būtų tikrai pagristos. E, taip pat e, pranešime yra e, minimas BLS plus klausimas Na, o sutartis dėl kankinimo įrangos eksportavimo turėtų būti taip pat čia prasme įvertinta. Čia reikėtų pasinaudoti ekonominio stebėjimo, duomenų blokavimo ir e, sėkimo nuostatomis. Vėlgi reikėtų pasiaiškinti, ar galima Europos sąjungos valstybės įpareigoti e, laikytis tokių nuostatų, kad šios užbėgtų už akių e, galimiems piknaudžiavimams. Ačiū. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Leis, e, dėkoju už suteiktą žodį. Tai mano. Kelintas kartas, kai aš čia pasisakau ir Aš e, išnagrinėjau užimtumo komiteto ir Envi komiteto nuomonės ir čia pateikiamus aspektus dėl žmogaus teisų ir socialinių bei aplinkos apsaugos standartų tarptautiniuose prekybos susitarimuose taikymo. Mes manome, kad šių standartų taikymas turėtų būti peržiūrėtas. Žaliųjų frakcijos vardu noriu pasakyti, kad svarbios tokios priemonės. Pirmiausia, tvaraus augimo standartai turėtų tapti privalomai standartais, nustatant e, ginčių sprendimo mechanizmą. Kalbant apie poveikio vertinimą, tokie vertinimai daromi prieš sudarant susitarimą, tačiau Kartais e, šiame poveikio vertinime gauti rezultatai mm, nebūna įtraukti į patį dėrybos procesą. Manau, kad e, poveikio vertinimas e, turėtų tapti susitarimų dalimi. Manau, kad poveikis aplinkai turėtų būti tyriamas įtraukiant ir nevyriausybinės organizacijas. Reikia atsižvelgti į ekspertų nuomonę ir reikalui esant reikėtų gebėti pataisyti ir klaidas. Ir pagaliau jungtinių tautų tautų specialiojo įgaliotinio žmogaus teisų klausimais e, pranešimas e, turi, ir jame numatytos nuostatos taip pat turėtų būti įtrauktos um, į tokių susitarimų sudarimą. Manau, kad komisija turėtų atsakyti į tokius klausimus, kaip uh, ypač, aišku, Švedijos ir Ispanijos uh, E, pirmininkaujančios valstybės dar 2009 metais įtraukė CSR nuostatas. Mes žinome, kas atsitiko nuo to laiko komisijoje. Gal komisija galėtų priversti, tai yra padaryti šiuos įsipareigojimus privalomojo pobūdžio. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai praplatėja ir ES kompetencija investavimo srityje. Europos komisija ketina parengti investavimo reglamentą. Ar yra numatyta, kad šios nuostatos gali būti įtrauktos ir į priekybos sustarimus? Aš labai laukiu, kokį pranešimą pateiks pati ponia Saikam. Mėly kolegos, pasveikinkime mūsų naująjį kolegą. Aš tikiuosi, kad jūs e, jausitės gerai šiame komitete. Na, o laikas mus spaudžia, tai aš ribosiu jūsų pasisakymus, o dabar žodis kitam kolegai. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Dažnai mes, kaip parlamento nariai, esame kiek naivus, kalbant apie um, socialinių bei aplinkos apsaugos standartų integravimą į tartotinius prekybos sustarimus. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pačiai pranešėjai, poniai Saifi. Na, o kalbant apie aplinkos apsaugos standartus, tai yra tokia tema, kuri vėl ir vėl grįžta ir mes tarsi um, sukomės tame pačiame temų rate. Komisija nori įtraukti aplinkos apsaugos, socialinius bei žmogaus teisų standartus į šios susitarimus, atžvelgdama į parlamento nuomonę. Tai yra gerai. Kita vertus, e, pietų šalys dažnai vadovaujasi savo nuosavą logiką. E, na, o europiečiai, aišku, akcentuoja saugumo klausimus ir vienus ar kitus susitarimus, įvardėja kaip žmogaus teisų susitarimus. Na, o didžiausia problema yra ta, kad nei iš komisijos pusės, nei iš pačių trečiųjų šalių pusės nėra jokio noro pasirašius tuos dvišalius ar daugiašalius įsipareigojimus ar susitarimus tikrai laikytis numatytų įsipareigojimų. Taigi iškyla klausimas, ar nereikėtų numatyti, kad šių standartų įtraukimas į prekybos susitarimus neturėtų būti padarytas privalomų dalykų. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad tinkamai būtų įgyvendinami šie įsipareigojimai. Tik tokiu būdu pasieksime tam tikrų uh, pokyčių. Na, aš ir, aš ir liksiu uh, naivus šioje srityje. Fielner, keletas bendrojo pobūdžio pastabų. Aš tikrai esu įsitikinęs, kad nepakankami žmogaus teisų standartai yra problema, tačiau tai dar nėra priežastis neprekiauti su šalimis, kurios šių standartų nėra integravusios. Manau, kad nebus gerai, jei šalis bus spaudžiama ir skurstanti. Manau, kad žmogaus teisų ir socialinių standartų integravimas prekybos susitarimuose neturėtų tapti pasiteisinimu, dėl ko su viena ar kita trečiaja šalimi neprekiaujame, nes skurdas tose šalyse tikrai neleis toms šalims tinkamiau apginti žmogaus teisų. Tačiau net ne apie tai norėjau kalbėti. Aš prisiminiau štai ką. Internetas. Internetas šiandien e, tampa esminiu įrankiu, kurį pasitelkę galime skatinti žmogaus teisų gynimą tiek Birmoje, tiek Kinijoje, tiek kitose šalyse. Ir tiesa, mane labai liūdina Europos įmonės, kurios e, padeda diktatūroms e, pažeisti žmogaus teisės. Aš žinau Švedijos telekomunikacijų bendrovę, kuri um, pateikė asmenų, pavard, asmenų sąrašą, kurie rašo kritinės pastabas įvairiuose uh, tinklaraščiuose ir kritikuoja diktatūrų režimą. E, italai padeda įvykdyti, įgyvendinti cenzūros reikalavimus Kuboje. Manau, kad JAV e, šį klausimą svarstė daug nuodugniau nei mes. E, turėtume kalbėti apie GOFA susitarimą, tai yra vyriausybės garantuojama galimybė išsakyti savo nuomonę. Manau, turėtume pasvarstyti, ar Europos Sąjunga neturėtų numatyti prievalės Europos Sąjungos įmonėms permastyti savo technologijas ir pamastyti, ar jų parduodamos technologijos kartais neapribos interneto laisvės. Na, o kalbant apie ponios Saifi pranešimą, aš manau, kad turime nuveikti daugiau šioje srityje. Ir pagaliau tikrai turėtume išmokti vieną pamoką iš JAV. Ačiū. Dėkuoju. Joe Higgins. Ačiū pirmininkė. Realybė ES yra tokia, kad kai kurie parlamento dešinieji tikrai pasisakytų už žmogaus teisės, socialinius ir aplinkosaugos standartus. Jie norėtų, kad tokie standartai nebūtų įtraukiami į tarptautinius susitarimus. Ir ką tik kalbėjęs žmogus tą patį ir pasakė. Mes kalbame apie laisvą priekybą, kuri tarsi yra ir priekyba be jokių vertybių. Aš manau, kad tą reikėtų smerkti ir tą smerkia ir žmonės, ES žmonės. Mes pasakome už sąžiningas sąlygas visiems. Ir mes turėtume primiktinai reikalauti, kad būtų išklausoma vietos bendruomenių visų pirma, kurios daugelie šalių nukenčia nuo ES tarptautinių sandorių ir operacijų, kurios yra vykdomos tokių žmonių sąskaita ir aplinkos saugos standartų sąskaita. Ir aš manau, kad tokie žmonės galėtų prisidėti prie to, kad Europos parlamentas, ES institucijos ir kitos institucijos pataisytų tokią susidariusią situaciją. Taigi mes turime pagalvoti apie įmonės ir jų vykdomą veiklą. Bet kągi mes galime padaryti, kai pats komisijos narys dalyvauja tokiuose reikaluose. Buvo kreiptasi į Europos teisingumo teismą Luksemburgė dėl tinkamų teisų suteikimo migrantams. Ir taip pat galime ir BP klausimą prisiminti ir tą siaubingą nelaimę Meksikos įlankoje. Komisijos narys pasakė, kad tai buvo nelaimingas atsitikimas ir tarsi buvo padėtas taškas, bet aš manau, kad komisija negali laikytis tokios pozicijos. Esmė yra ta, kad yra nemažai įrodymų, rodančių, kad išlaidų mažinimas ir pelno siekimas ir yra atsakingas už, tos, siaubing, už tą siaubingą nelaimę. Pažiūrėkime į Nigerio del, Nigerijos deltą, į naftos paieškas. Tai atnešė labai daug žalos, o mes turime pasirūpinti tuo, kad ES priekybos politika pasistengtų ištaisyti tokius trūkumus. Dėkoju. Komisijos vardu suteiksiu žodį ponui Luis Quartero. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už galimybę tarti keletą žodžių. Komisijos vardu pasistengsiu kalbėti trumpai. Pirmas dalykas. Komisija nori prisidėti prie e, šiame komitete vykstančių diskusijų šiuo svarbiu klausimu. Mes e, plėtojame prekybos politiką ir Europos parlamentas taip pat dalyvauja šiame procese ir žinoma, mus labai domina dialogas ir informacijos kaita. Ir Europos parlamento indėlis į komisijos darbo galutinius rezultatus. Kitas dalykas. Šie klausimai labai dažnai yra vaizduojami tarsi prieš priešą tarp interesų ir vertybių. Aš manau, kad tai nėra tinkamiausias būdas šiam klausimui pristatyti, tarsi interesai skirtusi nuo vertybių ir atvirkščiai. Realiai mes turime apjungti du dalykus. Pirmas, mums reikia propaguoti priekybos politiką, ekonominius interesus, tačiau reikia užtikrinti bent minimalius standartus e, ir tai, kad jų būtų laikomasi trečiosiuose šalyse. Ir tai yra svarbus klausimai, kurie iškyla tokių diskusijų metu. Neseniai sudarytose susitarimuose tarp ES, pavyzdžiui, ir Korejos, mes bandėme e, svarstyti ir šitą klausimą, taip pat įtraukti ir socialinius bei aplinkosauginius aspektus, bei nesumenkinti ir nenuleisti kartelės. Taigi e, komisija derasi dėl e, įpareigojančių skyrių, taip pat dėl bendradarbiavimo nuostatų. Taigi nuostatos yra įvairios, jos yra skirtingos. Komisija dabar darasi dėl. Ir dėl rezoliucijų aspektų. Ir bus žiūrima, kaip sustarimų šalis laikosi tam tikrų įsipareigojimų. Taigi komisija dabar darasi dėl tokių aspektų priekybos dėrybose. Ir Komisija taip pat norėtų su jūsų komitetu aptarti ir kitą klausimą. Ar reikėtų taikyti ekonominio pobūdžio nuobaudas nuostatų nesilaikymo atveju? Tačiau tai yra atskiras klausimas. Komisija laikosi nuomonės, kad yra ir kitokių veiksmingesnių šios problemos sprendimo būdų. Tačiau reikia pabrėžti tai, kad turi egzistuoti ginčių sprendimo mechanizmas. Taigi nenorėčiau užimti dar daugiau laiko, tiesiog vienas esminis pasvarstymas. Mes turime užtikrinti, kad būtų laikomas ir būtų vykdomos nuostatos, dėl kurių yra susidėrėta. Ir mes turime pasirūpinti tuo, kad e, būtų vykdomos visų sustarimų nuostatos. Ir, žinoma, turime pasirūpinti ir tuo, kad e, egzistuotų visos tinkamos e, tokių nuostatų įgyvendinimo priemonės ir būtina užtikrinti stebėjimą, kaip nuostatos yra taikomos praktikoje realiai. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju, o dabar suteiksiu žodį tokie saifai galutiniams baigiamusiams pastaboms. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pateiksiu keletą trumpų komentarų. Visų pirma, norėjau padėkoti kolegoms už jų įnašą Norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į tai, jog šis pranešimas yra skirtas žmogaus teisėms ir socialiniams bei aplinkos saugos standartams užfiksuotiems tarptautiniuose susitarimuose. Čia reikia tam tikros pusiausviros. Aišku, žmogaus teisės yra labai svarbu, tačiau reikia nepamiršti ir socialinių bei aplinkosaugos standartų. Tai, ką sakė Kadėlėv, uh, yra visiškai pagrista. Nepakanka gerų e, ketinimų, reikia ir pragmatiškumo, nes turime siekti pažangos šioje srityje. Taigi negalime būti naivus, negalime siūlyti e, veiksmų, kurių, e, kaip suprantame, nepavyks įgyvendinti. Pritariu Deivido Martino minčiai tikrai tikiuosi, kad bus konsensuso tarp frakcijų, galėsime jo pasiekti ir, kaip ką tik sakiau, mums reikia pažangos šioje srityje, netgi jeigu tai būtų vienas mažas žingsnelis. Dėkoju. Labai ačiū. Na, o kitas aptarimas šios nuomonės vyks rugsėjo 28. Taip pat Envi komitetas šį e, pranešimą nagrinės. Dabar eikime prie 14 darbo atvarkės punkto ES ir Latino Amerikos priekybos santykiai. Darbinis dokumentas buvo pristatytas pranešėjo Helmuto Šolts iš Gūje. Kaip žinote, pastaruoju metu įvyko įvairiausių pokyčių susijusių su ES ir Latino Amerikos priekybos santykiais, buvo pasirašyti kai kurie susitarimai, jau anksčiau buvo pasirašti sustarimai su Kolumbija ir Peru, vyksta dėrybos, tai yra jos atnaujintos su Merkosur valstybėmis. Mūsų komitetas aktyviai seka vykstančias dėrybas, analizuodamas būsimų santykių pobūdį. Taigi e, šis pranešimas yra ypatingai svarbus suteiksiu žodį ponui Helmutui Šolts, kad jis pristatytų savo darbinį dokumentą. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad mūsų komitetui suteikta galimybė ir šansas į pranešimo savo iniciatyva rėmose numatyti naujus ES ir Latino Amerikos priekybos ryšius, jų perspektyvą. Galime siūsti labai aišku signalą ir jūs jau kalbėjote, kad ši tema yra labai aktuali, nes vyko ES ir Latinų Amerikos ir Karibų regiono šalių aukščiausio lygio susitikimas Madride. Buvo kalbėta apie prekybos santykius. Manau, kad svarbu rengiant šį pranešimą susimastyti apie prekybos santykius. Turime galvoti apie naujas gairias ir naujas ateities perspektyvas. Aš pamenu, kokį darbo grafiką numatėme šiame komitete. Jau pirmasis keitimasis nuomonėmis jau įvyko, aišku, iškilo ir daug klausimų, e, kokiu žingsniu ES gali imtis siekdama ginti savo ekonominius interesus Lotynų Amerikoje ir e, buvo svarstoma galimybė gilinti abipusius e, santykius e, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje srityje buvo ieškoma atsakymų, kaip prekybos priemonėmis galima prisidėti prie Latinų Amerikos ir Karibų jūros regiono šalių klestėjimo. Buvo svarstama, kaip būtų įmanoma numatyti paskatas ir pačioms ES įmonėms prekiaujant su šalimis, su kuriamis yra sudaryti prekybos susitarimai. Aš lieku sutinku prie regioninių partnerysčių e, akcentavimo. Taip pat vyko labai įdomus klausimai, kuriuose atsiskleidė Centrinės Amerikos, Merkosur, Andų bendruomenės regionų skirtumai. Mes kalbame apie prekybos sustarimus su Meksika ir Čile. Taigi buvo svarstama E, kokią kryptį reikėtų pasirinkti ateityje. Šiame darbo dokumente aš e, bandau nubrėžti ateities gairias, e, bandau numatyti, kaip galėtų vystytis prekybos santykiai, kaip jie vystėsi praeitįje. Kalbu apie Latinų Amerikos aukščiausio lygio susitikimą, kalbu apie dabartinius prekybos santykius su šiuo regionu. Taip pat aptariamas klausimas, kaip mūsų komitetas savo ruoštų galėtų užtikrinti um, augimą ir kaip prekybos politika galėtų veikti augimą atitinkamuose regionuose, nes tose regionuose augimas pats yra labai nevienodas ir įvairus manau, kad ES čia galėtų prisimti didesnės atsakomybės. E, tuomet e, komitete vykusios diskusijos e, buvo labai našios, buvo kalbama apie Peru ir ES susitarimą, apie regioninius susitarimus su Ekvadoru ir Bolivija. Mes žinome ir prekybų bananais specifiką ir prekybos su AKR šalimis problemas. Taigi, Šiame pranešime taip pat e, turės būti apsvarstyta prekybos su Ekvadoru perspektyva. Na, o e, pranešimo pabaigoje pateikiau svarstytinus klausimus, kurie mano supratimu yra svarbus ir uh, rengiant šį pranešimo projektą. Šios klausimus turėtume aptarti bendrai. Aš su didžiausiu susidomėjimu laukiu kolegų minčių dėl mano pateiktų svarstytinų klausimų. Būtų šaunu, jei mums pavyktų susitarti. Na ir pagaliau Kartu su šešėlinės pranešėjais mes bandysime labai tampriai bendradarbiauti nuo dokumento rengimo pradžios. Bandysime kaip įmanoma daugiau aspektų įtraukti į šį dokumentą ir į pranešimo projektą. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad Aš noriu ir mes siekiame, kad e, komitete būtų kuo greičiau apsvarstytas šis projekt, pranešimo projektas, o rudenį spalio mėnesį pranešimas turėtų būti pateiktas plenarinėme posėdėje Strasbūrė. Tikiuosi, kad jam bus pritarta. Ačiū labai, noriu padėkoti visiems už bendradarbiavimą ir už jūsų pastabas dėl šio darbo dokumento. Uh, Dėkoju Helmut Scholz. E, šešėlinio pranešėjo dar nėra paskirta. Taigi aš kreipiuosi į komiteto narius, siūlydamas sureaguoti ir pakomentuoti uh, tuos klausimus, kuriuos pranešėjas nurodė dokumento gale. Uh, ponas Kazak, Alde, Šaldė frakcijos. Oui, merci, Monsieur le Président, chers collègues. Ačiū pirmininkė. Kolegos, aš manau, kad pono Šolts parengtas darbinis dokumentas apima daug esminių dalykų. Aš nebūtinai sutinku su jo išdėstytais pasiūlymais, bet jo pateikta analizė yra tikrai išsami ir visą apimanti. ES ir Latino Amerikos ir Karibų regiono šalių aukščiausio lygio susitikimas 2008 metais buvo gera pradžia. Šio susitikimo metu buvo apibriežti strateginės partnerystės su šiomis valstybėmis principai. Pranešėjas minėjo ir keletą visai neseniai įvykusių įvykių. Kaip pavyzdžiui, mūsų sprendimas dėl bananų klausimo, kuris buvo pristatytas PPO tačiau išlieka dar ne vienas iššūkis, kurį reikia atremti. Svarbu pabrėžti, kad e, mes konkuruojame su Azijos šalimis. Ir tai yra paminėta ne viename e, paragrafe pono Šolts dokumente. Ir mes parduodame daugiau produktų Lotynų Amerikoje, negu kad importuojame pagrindinių prekių. Tai taip pat mini pranešėjas savo darbinėme dokumente. Taip pat yra minimi ir jungtinių tautų tūkstantmečio vystimosi tikslai. Žinoma, kad priekyba gali padėti pasiekti šių vystimosi tikslų, tačiau neturėtume pernelyg daug dėmesio tam skirti. Žinoma, priekyba gali būti naudinga siekiančių tikslų be bejonės. Ponas Šolts taip pat minėjo dėrybas vykstančias tarp ES ir narių. E, šiuo metu, manau, yra rengiamas dėrybinis mandatas. Ponas Degucht sakė, kad komisija ne visiškai gali peržiūrėti tokius dėrybinius įgaliojimus. Taigi kyla klausimas, kogi mums dabar tikėtis. Ir žinoma, darbo dokumente yra pateikta ne viena rekomendacija. Atrodo, kad pusiausvėra yra nusvirusi į vystimosi pusę. Žinoma, tai yra labai svarbus klausimas, tačiau už vystomą į bendradarbiavimą vystomosius klausimus yra atsakingas vystimosi komitetas. Tačiau galima ir tą aptarti. Galiausiai reikėtų vengti ekonominės priklausomybės, tačiau aš būčiau atsargus ir taip drąsiai nesišvaistyčiau teiginiais. Aš nemanau, kad mūsų santykių stiprinimas ir gilinimas su Latino Amerikos šalimis padidintų jų ekonominę priklausomybę. Taigi aš tikrai laukiu diskusijų, kurios tikrai visiems mums turėtų būti naudingos. Pirmininkas Pablo Salva EPP frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Šolts, už pateiktą dokumentą. Aš manau, kad jis tikrai yra pagrystas. Nors aš nesu viskuo sutinku, tačiau dokumente yra tikrai labai daug teigiamų aspektų ir aš dabar nenorėčiau susitelkti ties tais klausimais, su kuriais uh, nesutinku. Taigi priekyba tikrai galėtų būti priemonė kovojant su ekonomikos krize. Dėl to mes turime pagalvoti apie visas priemonės, kurios palengvintų priekybą. Aš manau, kad susitarimai turėtų padėti siekti tokių mūsų tikslų, kurie yra susijęs su socialiniais standartais, žmogaus teisų klausimais, aplinkosaugos standartais ir taip toliau. Priekyba turėtų būti ta priemonė, kuria galėtų pasinaudoti mažos ir vidutinės įmonės, kad ir mažos ir vidutinės įmonės galėtų džiaugtis lygiomis teisėmis, prekiaudamos su kitomis įmonėmis. Kartais pastebime disbalanso tarp importo ir eksporto. Tačiau aš nemanau, kad santykių gilinimas išspręstų šią problemą. Kai dėl santykių su Andu bendryje ir sustarimų su Kolumbija ir Peru. Šie priekybos susitarimai pratesa susitarimą galiojantį su visa Andų bendryje. Pagal šį susitarimą įsteigtos institucijos vis dar egzistuoja ir su jomis yra bendradarbiaujama. Aš nemanau, kad mes turėtume kažką paukoti siekiant glaudesnių dvišalių susitarimų. Turbūt ir Ekvadoras artimiausiu metu prisijungs. O kai dėl Bolivijos reikia priimti specifinį politinį sprendimą. Ir jis neturėtų atbaidyti kitų valstybių veiklos. Dėl Mercosur. Aš manau, kad mes turėtume pabandyti, turėtume rasti sustarimą, kuris būtų naudingas tiek ES, tiek Mercosur šalims. Taip pat esu įsitikinęs, kad ir Europos parlamentas turi būti įtrauktas į diskusijas. Turime nepamiršti, kad tai bus tikrai plačiausia užmojo susitarimas, prie kurio prisidės ir Europos parlamentas. Ačiū. Presidente. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Šolts, ir iš karto pasakyti, kad pritariu jo bendrajam požiūriui. Pritariu jo išsakytoms mintims. Esama aspektų, kuriems aš pritariu, aspektų, kuriems aš negaliu pritarti. Apie tai pakalbėsiu vėliau. Savame suprantama, noriu pasisakyti kuo trumpiau. Savaime suprantama, te galime pritarti ponui Šulc, sakančiam, kad Latinų Amerika turi didinti savo piliečių gerovę, tai savame suprantama. Taip pat jis kalba apie sąžiningą pelno gauto iš priekybos panaudojimą. Tai yra nekvestionuojama imperatyva. Kaip kitaip užtikrinti pažangą? Kaip uh, kitaip įtikinti partnerius, kad jie neatsisakytų tarptautinių daugiašalių įsipareigojimų. Tačiau daugiašaliai įsipareigojimai nebūtinai le, e, kviečia atsijimti, atsiriboti nuo dvišalių Aišku, Doho susitarimas turėtų būti sąžiningas, suteikiantis galimybę Latino Amerikoje sumažinti skurdą. Taigi tikrai džiaugiuosi pranešėjo išsakytomis mintimis. Tačiau reikia pasakyti, kad vystimasis ir vystimasis priekybos dėka turėtų būti suvoktas priklausomai nuo kiekvienos valstybės. Štai Bolivijoje ir Brazilijoje e, negalima e, taikyti tų pačių sąlygų ir taip pat jas traktuoti. Džiugu, kad ES prisideda prie tų valstybių vystimosi per savo vystomąją politiką, pagalbą vystimuisi ir pagalbą priekybai. Galbūt reikėtų tas pastangas padvigubinti. Nenoriu žimti per daug laiko, tačiau noriu pakalbėti apie tris aspektus. Ponas Šolts e, galbūt mums nepritars, aš norėčiau pasakyti tai, ką pasakė anksčiau kalbėjęs Um, narys tik tai griežčiau. Mes turime mes negalime taikstytis, kad Andų bendruomenės teismas ne, nepateikė galutinio sprendimo dėl Bolivijos. E, iki tol mes negalime uh, įgyvendinti jokių priekybos susitarimų. Aišku, tampame tarsi įkaitais, tačiau visiškai tikėtina, kad Bolivija gali atsijimti bylą teisme. Be kita ko, yra informacijos, kuri pasiekė komisiją prieš keletą dienų, kad komisija nori prisijungti prie Ekvadoro ir prisijungti prie vystomosios sutarties. Na, o kai dėl bananų klausimo, tai buvo įrodyta, kad AKR valstybės turi pakankamai apsaugos priemonių joms numatytų ir čia yra numatyta duš, daugiau nei 200 milijonų eurų toms apsauginėms priemonėms. Na ir galiausiai Merkosūro klausimas, komisaras Degucht e, kalbėjo apie dešimties metų perspektyvą. Aš manau, kad pasaulio ūkio kontekste būtų gerai nepamiršti tų minčių, kurios buvo išsakytos. Ir aš manau, kad būtų gerai parengti poveikio vertinimą. Uh, kad būtų galima įvertinti priekybos poveikį toms valstybėms, tačiau nesu Karlis Deguktas, taigi turiu dabar baigti pasisakymą. Na, aš manau, kad Liepos mėnesio posėdėje galėsime daugiau dėmesio skirti šiai temai, o dabar reikėtų išklausti komisijos žodis Matijas Jorgensen. Uh, Ačiū pirmininkė, keletas trumpų komentarų iš mūsų pusės norėčiau pasidžiaugti tuo parlamento susidomėjimu, kurį jūs pademonstravote, ypač priekybos su Latino Amerika atžvilgiu. Mes skatiname tokius santykius ir džiugu, kad parlamentas yra taip susidomėjęs šiuo klausimu. Sveikiname e, pranešime išsakytas mintis manome, kad čia yra tam tikras apjungimas, e, tam tikras mūsų politikos susisteminimas. Taip pat sakoma, kad priekyba ir priekybos globalizavimas bei liberalizavimas turėtų būti mūsų tikslai siekiant skatinti investicijas. Taip pat šių tikslų negalima pasiekti izoliuotai, juos reikia uh, susijęti su platesniais tikslais Latino Amerikoje, tai yra socialinė integracija, socialinė sanglauda ir kiti socialiniai elementai atspindėti or, e, jungtinių tautų tūkstantmečio plėtros tiksluose. Taigi e, su šio regiono valstybėmis sudarinėjame ne tik priekybos, bet ir laisvos asociacijos sutartis. Mm. Dėl šios priežasties reikėtų atkreipti jūsų dėmesį į keletą aspektų. Taip mums reikia sąžininko pasiūlymo iš abiejų pusių, tokio požiūrio laikomės, na, o palaipsninis liberalizavimas ir netokios griežtos galimybės, galbūt ilgesni perinamieji lankotarpiai susijęjančiosios priemonės įgyvendinant programas, institucinių gebėjimų stiprinimas, prekių į ES, importavimo palengvinimas, visa tai galėtų būti priemonės susijęsiančios ES ir Latino Amerikos valstybės. Vienoje srityje tiesa nuomonė skiriasi. Pavyzdžiui, dėl Bolivijos, kuri jau buvo minėta, mes pritartume nuomoniai, kad procesas, kurį įgyvendina Bolivija Andų bendruomenės atžvilgių, yra vidaus reikalas ir dėl to neturime atsisakyti santykių su Bolivija. Tiesiog reikia suvokti netgi, kad Latino Amerikoje tai yra didžiausia ES pagalbos gavėja. O kai dėl Mercosur, tai turėtume e, pakoreguoti dėrybinius įgaliojimus. E, tai yra gyvybiškai svarbu. Suprantame, kad daramės neizoliuotai. Šiandieną pasikeitėme nuomonėmis būta ir ankstesnių diskusijų, jos tęsis ir valstybėse narėse. Taigi netgi e, turint dėrybinius įgaliojimus, mes vis tiek išklausysime jūsų nuomonės ir ją atsižvelgsime, kad būtų galima pasiekti pažangos šiuose dėrybose. Tačiau bendrai vertinant pritarėme pranešimo turiniui, esmei ir išvelgėme čia labai daug sąlyčio taškų su komisijos pozicija, apie ką buvo kalbėta ir Madride, Latino Amerikos aukščiausio lygio susitikime gegužečių. O dabar baigiamosios e, pastabos pono Šolco. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Bandysiu kalbėti labai trumpai. Noriu padėkoti visiems už išsakytas mintis, už nuoširdžius ir atvirus žodžius. Taip pat ir už nepritarimo kai kuriais klausimais. Matau, kuriais klausimais mes turime diskutuoti. Tačiau aš matau, kad e, jei atvirai kalbame apie prekybos santykius, tai visi sutarėme, kad e, kalbame labai konkrečią temą. Ir Pastarosiamis e, keletą savaičių aš turėjau galimybę lankytis e, kai kuriuose regiono šalyse. Aš e, kalbėjau su žmonėmis, kuriuos tiesiogiai liečia tarptautinė prekyba. Kalbėjome apie tarptautinę prekybą ir jie pabrėžia, kad ES tarptautinė prekyba yra um, geras reiškinys, tačiau ji yra susijusi su tam tikromis baimėmis nes kartais e, valstybės e, jaučia grėsmę savo interesams. Manau, kad turėtume susitarimą traktuoti kaip e, lygių galimybių susitarimą, kai atsižvelgiama į abiejų šalių lūkesčius ir reikalavimus. Antra, mes turime pripažinti, ir tai aš noriu pabrėžti ypač Merkosur atveju, taigi turime pripažinti, kad Brazilija yra labai savimi pasitikinti šalis ir jai e, ji mato, kad nepavyksta susitarti su ES, tai šis darybos dėl šio susitarimo toliau nebevyks ir pasirinks kitus partnerius. Taigi tai yra ir nauji iššūkiai ES. Taigi mes turime stengtis kurti dvišalės partnerystės, atsižvelgdami į mano minėtus aspektus. Na ir trečiasis dalykas, šiandien vyko tikrai įdomus keitimasis nuomonėmis su komisijos nariu Deguktu, kalbėjome apie strateginius tarybo, tar, prekybos atsiprašau santykius, Aš e, manau, kad būtent dabar atsiveria naujos galimybės įtraukti tą strateginį požiūrį į mūsų ateities perspektyvas, kaip mes įsivaizduojame konstruktyvius prekybos santykius, ypatingai su Latino Amerikos šalimis. Na ir pagaliau ketvirtoji mano pastaba susijusi su bananų prekybos režimo klausimu. Aš kalbėjau tiek su pačiais gamintojais, tiek su organizacijomis, kurios prekiauja bananais. Kalbėjau tiek su mažų, tiek su didelių įmonių atstovais. Kalbėjau jau su įmonių atstovais Ekvadore. Jie šį klausimą vertina kaip e, gyvenimo ir mirties klausimą. Todėl mes turime būti labai jautrų savo ruoštų. Aišku, komisija taip pat. Um, iš spręsdami šį prekybos režimo klausimą. Kartu kalbėjome apie galimybę plėtoti konstruktyvius prekybos santykius, suteikiant bananų prekiautojams naujas galimybės. Tai nėra tik Ekvadoras ar Kolumbija, AKR valstybės, kurios prekiauja bananais. Tai taip pat yra ir Karibai, um, kurie yra pasirašę tarptautinės konvencijas. Taigi mes turime e, ieškoti būdų, kaip stiprinti tos konkrečius prekybos santykius. Aš labai optimistiškai vertinu galimybę bendradarbiauti su komisija ir galimybę duoti naujus postumius tartautiniai priekybos politikai. Ačiū. We, we'll Mes uh, Tikimės, kad e, pranešimo projektas bus svarstamas mūsų komitete Liepos mėnesį. Pereikime prie 15 darbo atvarkės klausimo tarybos dėl ES ir Indijos laisvosios prekybos susitarimo. Tikimasi, kad šiame, šį susitarimą bus įtrauktos nuostatos dėl prekybos paslaugomis ir prekėmis. Darybos prasidėjo dar 2007 metais. E, paskutinės darybos vyko šių metų sausio mėnesį Delyje. Kaip jūs žinote, Indija yra labai svarbi ES prekybos e, partnerė, augančios e, ekonomikos šalis, kurioje E, daugiau nei tūkstantis milijonų žmonių gyvena, tai viena greičiausia besivystančių ir augančių ekonomikų pasaulyje. Mes e, atidžiai stebime, kaip vyksta šios dėrybos ir mano supratimu labai laiku vyks šis keitimasis nuomonėmis dėl uh, E, pačių dėrybų su Indija. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui Ignacijo Garsijai. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Man malonu pasinaudoti galimybę supažindinti jūs e, su ES ir Indijos laisvosios prekybos sustarimo darybomis. Šios, šis e, laisvosios prekybos sustarimas e, bus e, tikrai labai svarbus Europos Sąjungai ir jei mums pavyks dėl jo susitarti, šis labai ambicingas sustarimas suteiks mums galimybę dalyvauti sparčiai augančioje rinkoje, kuri šiuo metu yra labai proteguojama. Taigi mūsų lūkesčiai yra gana dideli ir manau, kad teisinga būtų sakyti, kad mes dabar įžengėme į naują kritinę dėrybų fazę. Svarbu panagrinėti, ar mes galime išspręsti kai kurius problemų blokus, dėl kurių darybos galėtų būti blokuojamos. Turiu pasakyti, kad Indija labai aktyviai dalyvauja darybose, ji puikiai suvokia, kad norint, kad laisvosios prekybos susitarimas su ES būtų pasirašytas, e, reikia priimti svarbius e, politinius sprendimus. Indija išreiškė savo pageidavimą ir ryštą priimti šiuos sprendimus. Aš norėčiau pabrėžti keletą ekonominio pobūdžio aspektų, kurie yra labai svarbus. Na ir aš tikiuosi, kad dėrybos pasieks ir savo baigtinę fazę. Pirmiausia, dėl tarifų. Indija e, pateikė savo pasiūlymą dėl tarifų. Numatyta 90 procentų atvejų sumažinti pačius tarifus, tačiau mums yra aišku tai, kad e, reikėtų daugiau um, iniciatyvos iš Indijos pusės e, siekiant pagerinti prekybą su svarbiausiais e, sektoriais, tokiais kaip plieno pramonė, automobilių pramonė, chemijos pramonė, įvairių um, įrankių pramonė ir taip toliau. Mes e, patikinome Indijos kolegas, kad mums labai svarbu, kad e, būtent šiuose sektoriuose, šių sektorių rinkos Indijoje būtų atvertos ES produktams. Uh, Jei reikės, mes tikimės, kad Indija anksčiau panaikins muitus, nei buvo numačiusi. Kitas svarbis rytis yra paslaugų sektorius. Indija yra labai svarbi darybų partnerė Ženevoje, kur vyksta Daugia šalės e, dėrybos. Mes e, tikimės, kad e, Indija pasistumės į priekį ir mes tikimės, kad bus atverti tokie svarbus sektoriai kaip draudimas, pašto paslaugos ir mažmeninės prekybos sektorius. Manome, kad šie klausimai dėrybose yra labai svarbus, jas reikės išspręsti, o taip pat reikės aptarti ir ekspertų galim, ir Indijos ekspertų uh, paslaugų teikimą ir ES ekspertų paslaugų teikimą. Mes nekalbame apie migraciją, kalbame apie paslaugų um, teikimą ir šis klausimas taip pat yra labai politiškai jautrus. Kitas svarbus dalykas, manau, kad um, ateinančiais uh, dviemis mėnesiais uh, spręsime ir kitą svarbų klausimą, tai yra viešieji pirkimai. E, šis klausimas taip pat bus įtrauktas į e, dėrybas. Mes e, aiškiai pabrėžėme, kad viešųjų pirkimų klausimas turėtų būti įtrauktas į laisvosios prekybos susitarimą, tačiau šiuo atveju reikia priimti politinį sprendimą dėl šio klausimo. Aišku, turiu pasakyti, kad esama daug svarbių probleminių klausimų, tokių kaip tvarus vystimasis. E, ir šis klausimas labai svarbus Europos Sąjungai. Tikimasi, kad dėrybos kulminacija pavyk, pasieks spalio mėnesį, kai vyks ES ir Indijos aukšto lygio susitikimas. Tikimės, kad mums pavyks pasiekti politinį proveržį svarbiai, svarbiausiais klausimais. Na ir spalis bus puikia galimybė pastumėti dėrybas iki baigiamosios fazės ir tikimės, kad laisvosios prekybos susitarimo dėrybas e, pasibaigs kaip galima greičiau po e, aukšto lygio susitarimo, susitikimo spalio mėnesį prekybos uh, rūmų atstovai ir komisijos atstovai uh, aktyviai dalyvauja dėrybose. Tai yra labai svarbus uh, dėrybų momentas, kaip jau minėjau. Būtų įdomu išgirsti Europos parlamento nuomonę ir pastabas dėl šių dėrybų. Ačiū. Dėkoju. Pastebėjau, kad kolega Graham Watson, kuris yra ES Indijos delegacijos vadovas, taigi matau, kad jis dalyvauja posėdėje, tai klausiu, ar norėtų įsitraukti į diskusijas. Galbūt norėtų pasidalinti savo nuomonę šiuo klausimu. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai yra pirma galimybė sudalyvauti komitete vykstančiose diskusijose. Man labai buvo įdomu klausytis 13 punkto svarstymo. Tai buvo ponios Saifi pranešimo svarstymas. Buvo išreikšta nuomonė, kad parlamentui reikia platesnės diskusijos e, dėl to, kaip yra sudarnėjami tokie susitarimai ir kaip yra atsižvelgiama į žmogaus teisų, socialinius ir aplinkos apsaugos standartus. Bet galbūt mums reikėtų padaryti atskirimą, dirbant su demokratinėmis ir autokratinėmis valstybėmis. Aš manau, kad Indija šiuo atžvilgiu yra svarbi. Indijai priklauso 2 procentai ES rinkos. Mes turime tik 17, 17 procentų jų turimos rinkos. Taigi aš manau, kad abi šalis yra suinteresuotos plėtoti priekybą. Ir sakyčiau, kad mūsų interesas yra netgi dar didesnis plėtoti verslą Indijoje, negu kad Indijos interesas prekiauti su ES. Taigi, kai mes bendraujame su Indijos teisėkura, kitomis institucijomis, matome, kad Indija yra susidomėjusi prekybos susitarimi sutartimis su mumis. Tačiau jiems reikia tik priekybos sustarimo, laisvos priekybos sustarimo ir nieko daugiau. Žinoma, Indija yra pasirengusi diskutuoti ir dėl kitų klausimų, kitų forumų pavydalų. Tačiau Indijai svarbiausia yra priekyba. Taigi mūsų situacija yra tokia, kad mes bandome rasti priekybos susitarimą. Arba mes nusprendžiame vis tiek siekti susitarimo, tačiau ieškome galimybių, kaip su Indija būtų galima aptarti ir pilietinius, aplinkosauginius ir socialinius klausimus. Aš manau, kad jeigu mus domina pilietiniai, aplinkosauginiai ir socialiniai aspektai, ir jie mus tikrai turėtų dominti, tai mes turėtume kelti savo klausimą. Ar negeriau būtų svarstyti šių klausimų ir rasti atsakymus į tuos klausimus kitose formuose, kitais pavydalais. Mes e, nuo 2007 metų deramės dėl laisvos prekybos susitarimo. Dabar mūsų eksportuotojai susiduria su tokia situacija, kai 28 Indijos valstijos priima sprendimus turinčius įtakos prekybai. Ir žinoma, tai apsunkina ir padidina prekybos išlaidas. Mes pasisakytume už daugia šalį prekybos sutartį dolos rėmose. Ir žinoma, ES laisvosios prekybos sustarimas su Indija atneštų daug naudos. Pone pirmininkė, kai lankėmės Indijoje, susitikome su tais, kurie prieštarauja laisvosios priekybos susitarimo sudarimui. Ir mes išklausėme jų nuomonės. Jie kalbėjo apie tokio susitarimo poveikį darbui, darbo vietoms Indijoje. Taip pat buvo paminėta galimybė įsigyti medicinos vaistų. E, Taigi, kalbant bendrai, laisvos prekybos sustarimas gali atnešti naudos, tačiau jis gali ir pakengti tam tikriems aspektams. Tarkime, kalbant apie vaistus, mes aptarėme vieną susitarimą, kuriame buvo nustatyta, kad at, yra atsižvelgiama į tai, kad nesumenkės galimybės įsigyti tam tikrų vaistų sudarius susitarimą. Pone pirmininkė, mes turbūt negalime teikti, kad ekonominis vystimasis net neša tam tikrų problemų. Tačiau mes neturėtume ir sumenkinti laisvos rinkos teikiamų privalumų, bandant padėti žmonėms išbristi iš skurdo. Hongkonge 90-metyje e, mačiau, kaip e, ekonominė plėtra padėjo daugeliu išbristi iš skurdo. E, vyriausiai įgaliotinė lankosi Indijoje ir mes norėtume, kad sustarimas būtų parengtas iki šių metų pabaigos. Pirmininkas. Dabar suteiksiu žodį pasisakyti kitiems komiteto nariams. Čia norėčiau paminėti intelektinės nusavybės teisės ir, ir geografinės nuorodas. Visai neseniai vieno vizito metu mums buvo pasiūlyta Portveino ir atlikęs šiokį tokį tyrimą, aš išsiaiškinau, kad alkoholiniai gėrimai parduodami ES yra gaminami Indijoje. Ir dabar suteiksiu žodį ponui Leichtfried, socialistų frakcija. Ačiū pirmininkė. Nenorėjau minėti, tačiau, kai paminėjote portveiną iš Indijos, prisiminiau įdomų posakį - raudonas Indijos vynas. Tai yra dviprasmiškas pasakymas, pagalvokite apie tai kalbu iš dviejų pozicijų. Visų pirma, esu intenarys, antra, esu delegacijos narys arba atvirkščiai. Noriu pasakyti, kad Indijoje lankiausi vieną kartą, tačiau daug kas, ką pasakėte, man yra žinoma. E, Lisabonos sutartis tuo metu buvo ką tik įsigaliojusi ir šį kartą, kai apsilankėme Indijoje, mūsų delegacija buvo sutikta labai draugiškai ir tai įrodo, kad parlamentinių delegacijų platforma yra iš tikrųjų geras būdas plėtoti priekybinius santykius ir renkti priekybinius sustarimus per dėrybas. Taip pat e, lankantis Indijoje man susidarė įspūdis, jog Indija nėra tur, neturtinga valstybė. Tai yra gana turtinga valstybė, kurioje yra daug neturtingų žmonių ir kurioje yra daug turtingų žmonių. Net neįsivaizduojame, kad tokių turtingų žmonių ten esama. Na, o kalbant apie priekybos susitarimo klausimą, tai galiu visiškai pritarti ponui Watson, kad mūsų partneriai Indijoje labai labai nenoriai kalbėjo apie aplinkos sauginius, socialinius ir darbo klausimus. Man atrodo ir turbūt daugelis frakcijos kolegų man pritars, kad reikia ieškoti kažkokių būdų, galbūt nesusijęti priekybos susitarimą su aplinkosaugos ir kitais klausimais, bet būdų kaip. E, Užsitikrinti, kad būtų tenkinamos mūsų sąlygos, kai mes įsivežame priekes iš Indijos Turime užtikrinti, kad pas mus nepatektų prekės pagamintos dirbant vaikams ar e, neatsižvelgiant į vietos darbo teisę. Paprašytumėm komisijos nepamiršti šių reikalavimų. Suprantu, kad labai sunku e, tai visuomet sekti, tačiau jeigu šie reikalavimai bus pamiršti, tai uh, kils grėsmė paties susitarimo vertei. Jis uh, nebus toks jau veiksmingas. Aš beveik baigiau, norėjau paminėti dar vieną aspektą sėtiną su tarifais. Paprašyčiau komisijos nepamiršti šių klausimų, ypač e, vyno apmokestinimo, nes Indijos vyno rinka yra labai griežtai reguliuojama ir labai sunku mūsų priekybininkams patekti į Indijos vyno rinką, taigi manyčiau, kad reikėtų čia atsižvelgti į tą um, tarifo klausimą. Ponas Kazakaldi, ačiū pirminkė, kalbėsiu labai trumpai. Labai įdėmiai klausiausi jūsų pasisakymo. E, dėl pažangošiuose dėrybose. Taip pat e, išklausiau pono Gremo Watsono pastabų. Jis yra Europos parlamento delegacijos Indijai pirmininkas. Ir atrodo, kad aptikau šiokį tokį netitikimą tarp to, ko tikimės iš šio priekybos susitarimo ir to, kokia yra situacija. Ponas Watsonas sakė, kad Indijos partneriai ypač nenoriai e, atsižvelgia į tam tikrus aspektus išeinančius už priekybos e, griežtąją jo supratimo prasme ribų. Tokius aspektus kaip e, darbo teisė, aplinkosauga, socialiniai dalykai. Ponas Beselo sakė, kad Indija e, progresuoja, mes atitinkamai taip pat turime keisti savo požiūrį ir dabar komisija yra optimistiškai nusiteikusi e, šių dėrybų atžvilgių. E, viename straipsnėje skaičiau, kad komisaras Degucht e, taip pat pozityviai žiūri susitarimo pasirašymo galimybę spalio mėnesį Indijos ES aukščiausiojo lygio susitikime. Taigi šių uh, jautrių klausimų atžvilgių komisija turėtų uh, laikytis griežtesnės pozicijos, ypač dėl, ypač dėl generinių vaistų. Uh, ponas Lachvid apie tai kalbėjo. Ne tik Indijos asociacijos, bet ir <clears throat> gydytojai be sienų. Ši organizacija yra su, sunerime dėl dabartinių veiksmų šioje srityje. Gal galėtumėt pakomentuoti generinių vaistų situaciją? But I'll make Kalbėsiu trumpai, tačiau pateiksiu vieną makro ir vieną mikro pastabą. Makro klausimas. Indija, kuri, e, kai buvusi e, Britanijos kolonija, paveldėjo gerą geležinkelių sistemą ir teisės viršenybę, tačiau uh, Indijoje yra tam tikrų netgi uh, socializmo neigiamo, neigiama prasme pasiekmių. Štai septintame dešimtmetyje importas. Į Indiją buvo milijardinės vertės, o eksportas buvo labai nedidelis. Uh, kalbu apie importo apyvartą, bet Nero ir e, jo giminė 1948 e, metais į Indiją įvežė tą e, Fabian socializmą. Na, tai ilgainiui, aišku, privedė prie vaikų darbo, darbo įstatymų nesilaikymo ir aš manau, kad uh, Čia reikėtų atverti rinkas, kad Indijos ūkis pasikeistų. Na, o mikropastaba e, yra ta, kurią e, garbus kolega Davidas Martinas e, dažnai išsako. Taip pat dar vienas narys su škotišku akcentu pakartojo šį nuogastavimą. Aš pats Junktinės karalystės atstovų e, vardu norėčiau paprašyti, kad būtų e, nuimtas apmokestinimas e, viskiui, skočiui. Dėkuoju. Ačiū. Ponas Dan išaldė. Aš esu delegacijos narys, štai kodėl aš esu šiame komitete. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad mes ir pati Indija turėtume siekti pasiekti šį susitarimą, nes mes esame vienas didžiausių ekonominių zonų Europoje ir būtų neprotinga nesugebėti susitarti. Tai yra esminis principas. Kaip Grehamas, Jorgas ir kiti kolegos kalbėjo, E, vienas e, skirtumų yra tai, kad e, būtent parlamentas turės ratifikuoti šį susitarimą įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Taigi, mėly kolegos teisingai kalbėjo apie žmogaus teisų ir kitus standartus, kurie turėtų būti integruoti į susitarimą. Mes turime numatyti tam tikrus reikalavimus. Ir kaip Grehamas kalbėjo, uh, Indija tikrai nepripažins tokių kitų standartų integravimo susitarimo, jie laikysi savo nuomonės. nuomonės. Jie turi tūkstantmetę istoriją ir mūsų delegacijos vizito Indijoje metu aplankėme kaimelį, kuriame buvo panaikintas vaikų darbas vien todėl, kad e, šis kaimelis gavo paramą iš ES fondų. Taigi tai buvo puikus pavyzdys, kaip tinkamai panaudojama ES pagalba. Tačiau yra šimtai tūkstančių kitų kaimelių, kuriuose vaikai ir toliau dirba fizinį darbą, nes ta parama nepasiekia visų. Uh, Ir e, galima kalbėti ir apie e, Fabiano socializmą ar kitas apraškas, tačiau pirmininkas e, nutraukia kalbėti. Taigi yra um, ir kitų galimybių įtraukti šios standartus į sustarimą ir aš tikiuosi, kad komisijos atstovas taip pat mane išgirs. Viename mūsų posėdžių aš kalbėjau su opozicijos teisininkų Indijoje. Na, ponia pirmininkė, galiu pabaigti sakinį. Taigi, e, opozicinės partijos teisininkas e, pabrėžė, kad jūs ES e, politikai neprivalote įtraukti žmogaus teisų apsaugos standartų į šį sustarimą, nes Indijoje Indija ratifikavusi žmogaus e, teisų konvencijas, tačiau laikosi tam tikrų, tačiau nesilaiko, neįgyvendina tų įsipareigojimų, kuriuos yra prisėjamus. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš e, neatsilaikiau. Uh, nepaprašė žodžio ir matau, kad būtent delegacijos su Indija nariai čia aktyviausia dalyvauja šioje diskusijoje. Indija yra tikrai tokia ekonomika, kuri dabar įgauna naują pagreitį, kurio galbūt e, kai kurie politinių sprendimų um, prieimėjai ir nesupranta. Indijos ekonomika auga tokiais tempais, kurių mes dabar galime tik pavydėti. Ir e, Europos piliečių. Atsiprašau, Indijos piliečių labui turėtume stengtis, kad šis sustarimas būtų pasirašytas, nes jis naudingas ir mūsų piliečiams. Uh, Komisijos darybininkai turėtų suvokti, kad visa apimantis e, susitarimas neturėtų pernelik daug išimčių, nes jei tokių išimčių bus, o jų aišku sudėtinga išvengti, taigi šios išimtis turėtų būti susijęs su konkrečiu jų taikymo laiko grafiku, tai yra turėtų būti numatytas jų galiojimo baigimosi laikas. Turėtų būti apimti visi Indijos ekonomikos aspektai šiame susitarime, tačiau neturime pamiršti ir tūkstantmečio, tūkstantmetės religinės, istorinės Indijos aplinkos. Turėtume stengtis labiau suprasti Indiją, o ne teisti ir smerkti ją. Aš Noriu, kad baigtume svarstyti šį darbo tvarkės punktą 15 po 6, taigi dabar dar žodį suteiksiu ponui Helmutui Šulc, GUE frakcijos vardu. Ačiū labai, ponia pirmininkė, aš nesu pats iš Junktinės karalystės, todėl e, kartais galbūt nespėjau sekti tų kolegų par pastabų, tačiau kalbant apie tokį svarbų makro finansinį uh, E, klausimą ir šį susitarimą, turiu pasakyti, kad e, dėrybos dėl šio susitarimo tai yra ir didelė galimybė mums ir didelis iššūkis tuo pačiu metu. Aišku, mes kalbėjome apie vairių standų, standartų įtraukimą į šį sustarimą, kalbėjome apie, apie vaikų darbą. Um, Tačiau būtent e, Tarptautinės priekybos komitete svarbu aptarti du svarbius e, klausimus, kurie buvo aptariami ir rengiant e, kitus susitarimus su kitomis šalimis. Pavyzdžiui, rengiant laisvosios priekybos susitarimą su uh, Koreja buvo numatytas laikinasis uh, paslaugų teikimo aspektas 35-ame susitarimo projekto straipsnėje. Taip pat buvo e, susitarta dėl kitų priemonių. Tokių kaip ISP. Aš e, manau, kad čia Pirmiausia, svarbus yra e, pats skaidrumas. Buvo kalbėta apie generinių vaistų klausimą. Indija yra svarbiausia generinių vaistų gamintoja ir gali būti taip, kad prieiga prie vaistų bus sudėtingesnė. Kita vertus, galbūt Europos parlamentas nepritars nuostatoms susijusiam su generinių vaistų e, pardavimu. Noriu priminti ir laisvosios prekybos sustarimą su Meksika ir nuostatą susijusią su žemės ūkio produktų, tame tarpe pieno prekyba. Taigi e, scenarijus e, šiame susitarime toks, koks jisai yra numatytas, tikriausia užmuš ir sunaikins Indijos žemės ūkį. Tuo tarpu mes turėtume akcentuoti tvarų vystimasi, ypač maisto pramonėje tokioje didelėje šalyje kaip Indija. Dėkoju. Atsiprašau, kad negalėsiu suteikti žodžio kitiems prašysiems pasisakyti kolegoms. E, taigi komisijos atstovė, jums tikrai nėra daug laiko sureaguoti į tuos klausimus, kuriuos um, iškėlė komiteto nariai. Ačiū, ponė Moreira. Aš pasistengsiu kalbėti labai trumpai. Pradėsiu nuo konkrečių iškeltų punktų. Taip, geografinės nuorodos klausimas yra vienas svarbiausių, kuriuo mes siekiame dėrybų metu mes manome, kad reikėtų įtraukti Indiją į sustarimą dėl geografinių nuorodų apsaugos. Ir taip pat Indijos geografinės nuorodos turėtų būti išplėstos ir už žemės ūkio sektoriaus ribų. E, Tarif, dėrybos dėl tarybų yra labai svarbus klausimas, mes siekiame su, dėl to susidėrėti Žinoma, tai bus vienas iš sudėtingų dėrybinių momentų, tačiau mes labai aktyviai derimės dėl šio klausimo. Ne vienas klausimas buvo iškeltas dėl galimybės įsigyti vaistų. Komisijos narys Degucht parengė laišką gydytojai be sienų organizacijai, jis yra viešas ir jame labai aiškiai yra pasakyta, kad sustarimas su Indija nepalies Indijos galimybių parduoti generinius vaistus. Taigi tokie punktai yra labai aiškiai išdėstyti komisijos nario laiške. Jeigu bus daugiau klausimų, aš tikrai e, juos atsakysiu. Dėl internetinių paslaugų tiekėjų. Turiu pasakyti, kad susitarimas neprieštaraus ES galiojantiems teisės aktams. Tačiau atkreipsiu dėmesį į klausimą iškeltą gerbiamojo parlamentaro. Aplinkosauginiai ir socialiniai klausimai. Dėl jų sudėrėti bus sudėtinga. Mes su kolegomis Indijoje bandome aiškinti, kodėl šie aspektai yra svarbus ES. Mes nesiekime protekcionizmo, nesiekime apriboti priekybos. Esu stikinęs, kad ES ir Indija kaip brandžios ekonomikos šalis ras būdą išspręsti šiam klausimui. Tam aišku reikės pasitelkti vaizduotę, reikės taip pat ieškoti kompromisinių variantų abiejose pusėse, tačiau net nebejoju, kad rasime sprendimą. Galiausiai spalio mėnesio terminas. Mes siekiame rasti politinį susitarimą iki spalio mėnesio. Jeigu iki spalio mėnesio aukščiausio lygio susitikimo mes nerasime politinio sprendimo dėl likusių neiškių klausimų, tai sunku įsivaizduoti, kaip mes vėliau išspręsime šios klausimus. Taigi mes ketiname parafuoti susitarimą spalio mėnesį, žinoma, jeigu mums pavyks pasiekti politinio proveržio. Tam, aišku, reikia suaktyvinį darbą ir kaip galima greičiau baigti dėrybas. Ir jeigu mums pasiseks, tai toks susitarimas tikrai turėtų atnešti labai nemažai naudos. Tai tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Pirmininkas. Dėkoju. Dabar pereikime prie darbo atvarkės 16 punkto priekybos apsaugos priemonės. Taip pat svarbus klausimas. Paprašyčiau kolegos jūsų dėmesio. Tie, kurie palieka mūsų posėdį, paprašyčiau išeiti kuo greičiau, kad mes galėtume ramiai pradėti svarstyti kitą darbo tvarkės punktą.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 Kitas darbo tvarkės punktas - prekybos apsaugos priemonės. Jau praėjo septyneri mėnesiai nuo tos dienos, kai mes varstėme ES prekybos apsaugos priemonių klausimą. Per šį laikotarpį matėme pasikeitimų šioje srityje. Matėme, kad buvo iškelta byla Kinijai. Komisija paskelbė kad bus svarstomas reglamentas šioje srityje ir žinoma būtų labai įdomu sužinoti, ar yra a, proveržio ir pažangos TDA klausimų įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Pas mus lankosi ponas Stefan Piperė, kuris yra komisijos priekybos apsaugos priemonių tarnybos direktorius. Taigi, uh, Man labai malonu suteikti jam žodį. 8-10 minučių, kad būtų padaryta pradžia mūsų diskusijoms šiuo klausimu. Prašom. Dėkoju, profesoriu Moreira. Suprantu, kad norite išgirsti bendro pobūdžio pastabų, taip pat iškėlėte keletą konkrečių atveju. Ir turbūt norėtumėte sužinoti, kokia egzistuoja institucinė sąranga šioje srityje. Taigi pirmiausia, mes laikomės nuomonės, kad norint nustatyti tinkamas taisyklės ir jas tinkamai taikyti, yra labai svarbu. O pastarojo meto ekonominiai sunkumai tik dar kartą patvirtino, kad toks požiūris yra teisingas. Mes jau anksčiau minėjome, kad taisyklės būtina taikyti teisingai ir matėme, kad prieš vienerius metus buvo baiminamasi, kad atsiras labai daug atvejų susijusių su priekybos apsaugos priemonėmis. Labai malonu ir džiugu, kad tokios prognozijos tokios baimės nepasitvirtino. Mes žinome, kad pramonės atstovai puikiai supranta, kad priekybos apsaugos priemonės, priemonių taisyklės yra taikomos, jų yra laikomasi. Ir Tai yra labai teigiamas signalas, leidžiantis tikėtis prekybos apsaugos sistemos. Taigi tai yra tarsi kelionė liberalizacijos link ir prekybos apsaugos priemonės pasie, padės mums pasiekti galutinio tikslo. Mes labai daug dėmesio skiriame savo darbo kokybei Mums vadovybei tai yra labai svarbus klausimas. Mes pradėjome vykdyti svarbę programą, kurios tikslas yra įtvirtinti mūsų darbo kokybę, nuoseklumą ir užtikrinti, kad šioje srityje į ES kiti priekybos partneriai žiūrėtų kaip į pavyzdį, į sektiną pavyzdį. Ir dėrybose su savo priekybiniais partneriais mes taip pat pabrėžiame šį aspektą ir mes matome, kad yra susidomėjimas sekti ES pavyzdžių ir įgyvendinti šią politiką tinkamai ir laikantis visų techninių standartų. Tai tiek. Pradžiai bendrųjų pastabų. Taip pat jūs iškėlėte keletą labai konkrečių klausimų susijusių su labai konkrečiais svarstomais atvejais. Jūs teisingai paminėjote, kad dabar yra svarstomas atvejis ir mes svarstome subsidijas, kurios yra skiriamos um, Kinijos liaudės Respublikoje. Ir jūsų buvo klausimas toks, ar buvo įvesta kažkokių pakeitimų. Turiu pasakyti, kad politika nepasikeitė. Ir jeigu bus įrodyta, kad tokios subsidijos yra būtinos, tai bus imtasi tam tikrų priemonių. Taigi pirmas atvejis toks jau buvo iškeltas, bendradabiaujant su Kinijos partneriais ir turiu pasakyti, kad um, buvo atliktas tyrimas ir mes padarėme išvadas vadovaudamėsi pateiktais faktais. Jūs taip pat iškėlėte ir kitą klausimą susijusi su avalinė, kas vyksta avalinės sektoriuje. Taigi galėčiau Jums priminti, kad šios priemonės buvo taikomos 15 mėnesių ir mes matėme, kad Kinija taikė tas pradinės priemonės, mus tai šiek tiek nustebino, tačiau mus džiugina tai, kad e, Kinija laikosi iš anksto sutartų ginčių sprendimo mechanizmų. Mes e, taip pat esame įsitikinę savo teisumu ir pažiūrėsime, kokiu rezultatu atneš Ženevos procesas. Mes, aišku, giname savo poziciją, tą darome labai rimtai. Ir teisininkų kalba sakant, galime jūs patikinti, kad mes laimėsime. Visai neseniai buvo iškeltos bylos Luksemburgė, taip pat galiu pasakyti, kad mes ten susilaukdavome sėkmės ir tikiuosi, kad tai bus ir ateityje. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl rinkos ekonomikos statuso analizės Kinijoje. Mes tęsėme dialogą, yra vykdoma tolesnė analizė, kaip žinia, yra nustatyti penki kriterijai, kiekvienas iš jų yra peržiūrimas labai nuodugniai bendradarbiavimas su Kinė yra svarbus. Dabar visą dėmesį mes skiriame apskaitai. Apskaita yra tikrai labai svarbi analizai, atliekant analizę ir mes dabar atliekame patikrinimus, pradėjome vykdyti tyrimą e, dėl Kinijoje galiojančių apskaitos standartų taikymo ir tyrimas bus pabaigtas rudenį. Mes jį aptarsime su kolegomis Kinijoje. Ir tai galbūt atneš tam tikrų pokyčių vertinant rinkos ekonomikos statusą dėl TDA reformos. Žinoma, reformos klausimas buvo šiek tiek atidėtas ne tik dėl suinteresuotų šalių ES, bet ir dėl to, kad nėra galutinai įsigaliojusios Ženevos taisyklės. Ir kol kas dar neaišku, kokia bus sukurta naujoji sistema. Taigi komisija tuo metu nusprendė, kad būtų išmintinga atidėti diskusijas dėl reformos. Taigi diskusijos yra atidėtos. Žinoma, politika yra taisyklės ir taisyklių taikymas. Aš jau minėjau anksčiau, mes atliekame vertinimą viduje, mes siekiame kelti taisyklių standartą. Toks darbas buvo atliekamas anksčiau konkurencingumo politikos srityje ir mes vykdome kokybės valdymo programą, pasitelkdami geriausios praktikos pavyzdžiais paslaugų sektoriuje ir pramonės sektoriuje. Taigi tai yra labai svarbi programa, analizuojanti, kaip mes dirbame. Ir jeigu jūs domina ši programa, aš galėčiau vėliau pateikti jums išsamesnių su ja susijusių detalių. Dėl sprendimų prieimimo, dėl tada įsigaliojus Lisabono sutarčiai ir parlamento vaidmuo. Žinau, kad bus pateikti išsamus pasiūlymai. Komisijos narys, kiek žinau, su jumis profesoriu Moreira palaiko ryšį ir turbūt per ateinančius mėnesius mes turėsime daugiau informacijos šiuo klausimu. Dabar laukiu jūsų tolesnių klausimų. Ačiū. Labai ačiū už paaiškinimą. Dėkoju už informaciją klausimais, kurie mums aktualūs.